Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo opportuno iniziare, dare inizio ai lavori. E rivolgo il mio saluto a tutti quanti i presenti. Compagn- Labą dieną, norėtume pradėti darbą. Norėčiau pasveikinti visus komiteto narius. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti tris kandidatus Taigi iš, iš pradžių periname prie pirmojo darbo atvarkės punkto, tai darbo atvarkės projekto tvirtinimas. Jeigu nėra jokių prieštaravimo, tada darbo atvarkės projektas patvirtintas. Dabar perėsiu prie procedūros, kurios mes šiandien turėsime laikytis. Iš tikrųjų, šitame, šitame posėdėje e, pagal 204 e, e, darbo, darbo tvarkos taisyklių punktą čia šitame posėdėje galima dalyvauti visiems Europos parlamento nariams. Vadinasi, mes šiandien išklausysime šiuos tris kandidatus. Jų paraškos buvo pripažįsta tinkamomis ir jie prisistatys, perskaitys pranešimus pagal abecelę. Iš pradžių Bokoris, Botoli, paskui Dematūros ir paskui panas Monetė. Kiekvienam kandidatui suteikiama vieną valandą. Jis gali pristatyti savo kandidatūrą ir atsakyti į parlamentarų klausimus. Pirmai 15 minučių jis perskaitys pranešimą apie save, po to bus e, užduodami klausimai. O tada pagal torno sistemą suteiksiu visiems žodį. E, po to bus e, kitiems procedūriniams klausimams suteiktos 15 minučių. Peticijų komiteto portale jau prieš kelias dienas buvo pateikta visa informacija apie procedūrą. Buvo pateiktas e, visų kandidatų, kurie, kurių paraškos buvo priimtos, kurių atmestos, biografijos. Buvo įtraukta visa informacija, e, jų atsakymai užduotus klausimus. Taigi dabar pradėsime mūsų klausimus. Tačiau norėčiau pateikti dar kitą informaciją, kurią gavau iš kandidatų. E, šiandienos klausimo pabaigoje komitetas pateiks savo nuomonę ir ši nuomonė bus pateikta parlamento prezidiumui, kad būtų laikomasi atitinkamų procedūrų Tai būtent, kad e, būtų toliau, vėliau laiku išrinkamas Europos ombudsmenas ir pagal tinkamas procedūras. Jeigu niekas nenori nieko pasisakyti ir niekas neprieštarauja, norėčiau pradėti nuo mūsų klausimų. Norėčiau paprašyti pirmojo kandidato, e, pona Vitorijo Botolį, prisistatyti. Okay. Non c'è. <laughs> sì, sì, sarà per arrivare. Atrodo, panas Botelį dar neatvyko. Mm, tačiau manau, kad jisai greitai atvyks. Aš nemanau, kad jisai atsisakė dalyvauti šiuose klausimuose. Taigi, e, sveiki atvykę, ponė Botelė. Taigi, suteiksime jums kelias minutės, kad galėtumėte atsisėsti, įsitaisyti patogiai. Ir aš norėčiau pakartoti kad panas Botori dabar trumpai prisistatys. Jam suteikimas 15 minučių e, laikas, o po to jis atsakys į komiteto narių klausimus. Pone Botori, jums žodis. Committee on Petitions. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami pirmininkė, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už man suteiktą galimybę po pirmojo atrankos etapo pas, dalyvauti, pasirodyti jūsų posėdėje. Mano įžanga bus trumpa. Iš patirties išmokau, jog debatai, diskusijos yra pats veiksmingiausias būdas išplėtoti, pasigilinti tas temas, kurias jūs pasiūlysite kad tokiu būdu galėtumėte geriau įvertinti prieš jūs sėdinti žmogų. Tai taip pat geriausia, geriausia galimybė palikti vietos ir erdvės klausimams, kuriuos e, laikysite vertais apsvarstyti. Kalbant apie, būtent apie tai kalbu dėstydamas žmogaus teisų istoriją studentams. Jūs, kaip Europos parlamento nariai, e, ir šio komiteto nariai esate puikiai susipažinę, susipažinę su žmogaus teisų apsaugos teismin, teisinė ir teisminė išraiška. Taigi ta apsauga pasižymi lengvai prieinama ir mm, negriežta viešosios administracijos kontrolė. Taip pat norėčiau dar kartą pasakyti, jog tai, kad aš esu čia, jūsų posėdėje, reiškia, kad jūs nusprendėte esant tinkamą mane pasikviesti. Ir esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad aš raštu jau atsakiau kai kuriuos konkrečius klausimus aktualiomis temomis mano atsakymuose atsispindi mano prioritetai, kurių siekiu, sieksiu, siek, siekdamas užtikrinti geresnę ombudsmeno tarnybą ir užtikrinti geresnį šios tarnybos matomumą. Taip pat noriu akcentuoti, kad vienas svarbus esminis dalykas turi būti nuolatos prisimenamas oficialus, formalus žmogaus teisų pripažinimas. Jis yra deklaruotas visų valstybių konstitucijose, tačiau to nepakanka, kad būtų užtikrinta tokių teisų apsauga. Ši apsauga, ir čia kalbu apie tas teisės, kurias užtikrina ombudsmeno tarnyba. Taigi tos teisės nėra tos pačios valstybėse narėse, visose valstybėse narėse ir skirtingose regionuose. Ir todėl yra akivaizdžios diskriminacijos atveju tarp, skirting, tarp skirtingose valstybėse ir skirtingose regionuose. Per paskutinį Europos ombudsmeno instituto posėdį e, paaiškėjo viena neraminanti tendencija kai kuriuose ES valstybėse narėse ir kai kuriuose šalių regionuose įstatymų nuspręsta panaikinti ombudsmeno instituciją. Kai kitos valstybės nusprendė, kai kurios valstybės nusprendė sumažinti tos tarnybos mastą. Ir tame posėdėje buvo padaryta išvada, kuri tikriausiai yra puikiai žinoma visiems ombudsmenams dirbančiams šioje srityje. Ir šiame kontekste reikia pabandyti atsakyti į porą klausimų. Kas apsprendžia šias negatyves tendencijas? Kitas klausimas. Ką reikia turėtų ir ką privalo Europos ombudsmenas daryti, kokiu veiksmu turi imtis šioje situacijoje? Visų pirma, šių tendencijų prieštatis yra aiškios visiems, kurie dirba žmogaus teisų srityje ir palaiko nuolatos susiduria su valstybės administracija. Parlamentas ir vietos bei nacionalinės administracijos struktūros buvo sukurtos žmonių ir jų tikslas rūpintis visais reikalais, kurie yra būtini, kad būtų užtikrintas valstybės gyvenimas. Tačiau, kai tos, tos struktūros, kuomet jos sukūriamos, tampa e, savistoviu suvereniu organizmu. Ne tik atskirose sritise, bet jos netgi ima pretenduoti į tam tikrą universalumą. ir jos tarsi nustoja būti žmonėms sukurtomis tarnybomis ar priemonėmis. Jos tampa pačių struktūrų plėtojimo įrankių, savęs plėtojimo įrankių. Kitaip sakant, vadovaujantis elitas nebe, nebe išpildo, nebe atlieka jam numatytų užduočių. Tai yra nebesirūpina visų pirma žmonių poreikiais. Kalbant apie antrą aspektą, reikėtų rasti sprendimą. Sav, savame suprantama, kad Europos e, valstybių piliečiai negali būti diskriminuojami vien dėl to, kad, kad juos sieja ta pati pilietybė. Būtent todėl institucijos ir struktūros dirbančios žmogaus teisų srityje, besirūpinančios jų apsauga bei Europos ombudsmeno tarnyba turėtų būti susieti vienu tinklu. Tai turėtų būti įtakos ir atspirties taškas. Kalba apie Europos ombudsmeno tarnybą. Ir aiškos diskriminacijos atvejais tokia institucija dirbtų daug efektyviau, jei dirbtų draugė ir su parlamentu bei jūsų komitetu. Aš suprantu, kad po dešimties metų tarnybos savo regionui, savo šalį ir savo žmonėms mano siekis užtikrinti veiksmingą ir energingą paslaugą turės mano pastangos turėtų dar suintensyvėti. Nes žmogaus teisų apsauga tampa ypač svarbiu e, Europos integracijos elementu. Gerbiama pirmininkė, E, tuo savo žanginį pasisakymą baigiu, bet neįvėjoju, kad daugybė svarbių klausimų bus aptarti detaliau ir, ir kad tai paaiškės iš jūsų klausimų. Pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų dabar galimybės kalbėti man savo gimtają kalbą. dėl šių klausimų ypatingo ir specifinio pobūdžio, norėčiau, kad būtų išvengta kažkokių nesusipratimų. Ir noriu tiesiog pasakyti, kad aš kalbėsiu pas savo pasisakymuose, savo atsakymuose, bandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Labai ačiū už šią. Labai ačiū už įžangą. Žinau, kad galėsite atsakyti į jums užduotus klausimus, galbūt atsakysite juos italų kalbą. Taigi pradėkime diskusijas. Ir e, kvieščiau kolegas užduoti klausimus per dvi minutės. Kiekvienam iš klausiančiųjų bus suteiktos po dvi minutės. Pirmasis, norintis paklausti, yra Ponas Grinė. Ponė Grinė. Dėkoju. Gerbiamas ponė Batoli. Pirmiausia, kalbant apie kitą ombudsmeno kadenciją, noriu paklausti apie jūsų prioritetus, apie galimybės gerinti ombudsmeno tarnybos darbą, apie tai, ar ketinate keisti Europos ombudsmeno statutą. Kitas klausimas, ką institucijos galėtų padaryti, gerindamos Europos piliečių gyvenimą, padedamos įgyvendinti sutarčių nuostatas. Kokius trūkumus matote ombudsmeno tarnyboje, kaip konkrečiai pasiūlytumėte juos naikinti ir kaip ketinate bendradarbiauti su peticijų komitetu bei kitomis institucijomis? Ačiū. Dėkoju, ponė Gruni. Išklausykime kelių kolego, paskui galėsite atsakyti, ponas Bucemanas. Ačiū. Gerbiamas kandidatė. Mano klausimas būtų toks. Ką, kaip pasiūlytumėte pagerinti santykius tarp Europos ombudsmeno ir ekvivalentiškų nacionalinių institucijų? Antras klausimas. Ačiū, ponas Ankės. Atsiprašau klausėjų už techninius nesklandumus. Dėkoju. Daug Europos piliečių jaučia, jog žmonių teisės apima ir nacionalinių etninių mažumų teises, kurios E, dabar tapo nepakankamai efektyviai ginamos. Priežastis ta, kad galbūt nenorime konfliktų. Daug žmonių mano, kad tokių konfliktų sprendimo būdas būtų dialogas. Netinka apsimetinėti, kad tokių konfliktų ar problemų nėra Galbūt ombudsmenas galėtų padėti sprendžiant tokias problemas taikiai. Konkretus klausimas būtų toks. Ir iš kitų dviejų kandidatų norėčiau išgirtęs atsakymą į šį klausimą. Ar galime tikėtis, jog mažumų teisėms bus skirta reikiamas dėmesys ir ar galime jas analizuoti kaip žmogaus teisų dalį e, ir šių teisų pažeidimą priskirti žmogaus orumo pažeidimui. Juk daugelis ES valstybių narių, tarp kurių yra ir Vengrija, jaučia nusivylimą. Šių valstybių žmonės yra nusivylę, kad pažeidus tokias teises nėra skiriamas tinkamas dėmesys šiems klausimams. ES tarsi nusišalina nuo jų sprendimo. Taigi mūsų, mano klausimas būtų toks. Kartais nacionalinė politika kertasi su europinė politika, netgi tais atvejais, kai kalbame apie bendras vertybės ir jų pažeidimą. Taigi kalbame apie dvigubus standartus. Mano klausimas būtų toks, ar ketinate kaip nors suderinti nacionalinę politiką su bendryjų politika, kad mūsų piliečiai nesijaustų taip, jog taikomi dvigubi standartai. Galbūt e, galėtume netie koncentruotis į tuos manomus, pavyzdžiui, žodžio laisvės pažeidimus, kokie nustatyta Italijoje, bet daugiau dėmesio skirti atvejams, kai nukenčia didelės asmenų grupės. Kalbu apie mažumas ir jų teisų pažeidimus. Taigi noriu paklausti, kaip vengsite dvigubų standartų, kaip užsitikrinti tinkamus santykius tarp nacionalinių institucijų ir europinių ginant mažumų teises. Ačiū, ponė Paradėlė. Labai ačiū. Norėčiau pradėti nuo padėkos. Mane buvo toli už tai, kad atvyko čia pas mus. Jums turiu labai reikšmingą klausimą su kokia rimčiausia problema susidūrėte nacionalinio ombudsmeno tarnyboje ir kaip ją sprendėte? Ar manote, kad panašių problemų gali kilti ir europinių lygių? Ar manote, kad europinis ombudsmenas susidurs su kitokiamis problemomis? Pone Haukin? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau a, sveikinti poną Botoli. A, išgirdau didžiąją jūsų pranešimo dalį ir noriu pateikti keletą klausimų. Visų pirma, dėl skaidrumo reglamento 2001 metų. Reglamento, kuris taikomas ir e, ES institucijų administraciniai veiklai. Mūsų bendras tikslas yra šio e, reglamento taikymas Europos ir ben, valstybių narių lygmenių. Kaip išvelgėte savo vaidmenį? Kaip užtikrinsite, jog šiame reglamente numatytos teisės būtų suteiktos piliečiams, kaip pagerinsite informacijos pateikimo piliečiams gerinimą? Ir antras klausimas kaip asmeniškai prisidėsite prie ES institucijų mentaliteto orientuoto į paslaugų suteikimą gerinimą. Ir dar vienas klausimas, kurį jau minėjote e, įžangoje kaip užkirsti kelią institucijų savanaudiškumui, kaip padaryti jas ne savo paslaugas teikiančiomis institucijomis, bet institucijomis orientuotomis į piliečius ir paslaugas teikiamas jiems. Na ir paskutinė pastaba. Turbūt didžiąją savo darbo laiko dalį Europos ombudsmenas skirs piliečiams. Taigi jis turėtų draugiškai atsakinėti į klausimus piliečiams, nes paprastai ES piliečiams sunku susigaudyti, kuo skiriasi viena europinė institucija nuo kitos. Ir mes, dirbantys šiuose institucijose, ne visada suprantame, kad į mus besikreipianti žmonės ne visada atskiria vieną instituciją nuo kitos. Dėkoju. Ačiū. Pone Okin. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir norėčiau užduoti vieną klausimą. Man jis atrodo labai svarbus ombudsmeno darbo kontekste. Tai yra geroji praktika ir patikimas uh, garantijomis grįstas administravimas. Dabar teisinėje, teisinėme pagrindė atsirado du nauji straipsniai, leidžiantis visose ES institucijose įdėkti tokį administravimą. Kaip ketinate įgyvendinti šių minėtų dviejų straipsnių nuostatas, kad šios taisyklės Europos institucijose būtų gyvendinamos? Dėkoju. Ačiū ponas Lavrakos. Ačiū. Ačiū ponui Botoli. Dėkoju, kad pagerbėte mūsų savo apsilankimu. Norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Man susidaro įspūdis ir tikiu, kad ne man vienam, jog daugelis dalykų šiame e, Europos gyvenimo laikotarpyje keičiasi, ypač dėl imigracijos, dėl to, kad pas mus atvyksta įvairių kultūrų, įvairių religijų žmonės, kad um, susiduria įvairios pozicijos, įvairūs įsitikinimai. Žmogaus teisų teismui vienoje e, su Italija susijusioje byloje nustatė, jog kad e, mokyklų klasėse negalima kabinti nukryžiuotojų. O Italijoje gimė italai, katalikai, krikščionys, dabar dėl to e, yra tarsi diskriminuojami. Tai įrodo, kad reikia siekti pusiausviros, užtikrinant žmogaus teisės. Taigi, kaip Europos ombudsmenas galėtų prisidėti prie tokios pusiausviros užtikrinimo gyvendinant žmogaus teisės. Kokių apribojimų išvelgėte? Aš minėjau kelią, tik vieną pavyzdį, tačiau jų galima surasti daugelį. Dėkoju. Dėkoju. Na ir tuo baigsime klausimus e, frakcijų vardu suteiksiu žodį ponui Botoli atsakyti į klausimus. Kai bus atsakyta į tuos klausimus, pradėsime procedūrą, prašau žodžio. Taigi žodis, ponai Botoli. giorno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopodomani per rispondere compiutamente a tutte queste Aš manau, kad reikėtų daugiau laiko, kad išsamei atsakyčiau visus jūsų užduotus klausimus. Iš tikrųjų, visi sutinka su tuo, kad jeigu kalbame apie Europos ombudsmeno darbą, bendrai kalbame apie šį darbą, ypač apie Europos, būtent visą Europai skirtą ombudsmeno darbą. Tuomet e, kyla klausimas, ko, kokias e, aš naujoves įneščiau į šį darbą, jeigu aš būčiau paskirtas Europos e, ombudsmenu. Aš raštu jau atsakiau iš tuos klausimus. Tai būtent į tuos klausimus, kurie man buvo atsiųsti iš šio komiteto. Ir aš dar kartą norėčiau pakartoti savo koncepciją. Svarbiausias dalykas yra tikriausiai ne tai, kad turėtume pabrėžti, kas yra iš tikrųjų šio, šio posto tikslas, bet iš tikrųjų mes turime padėti piliečiams. Tai būtent piliečiams jų santykiuose, jų kontaktuose su Europos institucijomis. Jeigu pilietis mano, kad jo teisės yra pažįstos, pavyzdžiui, Europos kokios nors institucijos, tada mes turime jam padėti. Todėl aš norėčiau pašalti visus nesusipratimus. Tai iš tikrųjų kiekvieno ombudsmeno užduotis, kiekvienoje šalyje, kiekviename regione ir kitur. Tačiau kalbant apie Europos ombudsmeno darbą, manau, kad e, čia e, dar žengiama toliau. Yra dar svarbesnis aspektas, į kurį iki šiol nebuvo tinkamai atsižvelgta. Tai būtent uh, Europos ombudsmeno statuto penktas straipsnis. Ten sakoma, kad Europos e, ombudsmenas su savo e, darbuotojais ir institucijomis bendradarbiauja, e, būtent su tomis institucijomis, kurios sprendžia žmogaus teisų klausimus. Tai reiškia, kad šitas bendradarbiavimas, mano nuomonė, turėtų būti plečiamas. Jis turi būti aktyvinamas. Vadinasi, Europos e, ombudsmenas turi veikti aktyviai, kad galėtų užmėgsti santykius, glausdesnius, aktyvesnius santykius su kitais ombudsmenais ir kitomis institucijomis, kuris užsieima žmogaus teisėmis. Kaip aš jau savo įžanginėje kalboje minėjau, yra regionų, kurie yra šalyse, kurios savo ruoštų yra valstybės narės ES, kur tokios tarnybos, pavyzdžiui, ambusmeno tarnybos buvo pašalintos įstatymo. E, ilgus metus e, ombudsmenai dirbo savo darbą, tačiau po šito įstatymų išleidimo jie nebegalėjo vykdyti toliau savo pareigų ir ES yra nemažai ombudsmenų, kur e, tiesiog jiems buvo sumažintas finansavimas. Todėl e, iš esmės Europos ombudsmenų, tai yra ne, e, valstybių narių ombudsmenų darbas apsiribo vien tik tai minimalimus funkcijomis. Todėl aš manau, kad jų veiklą ir Europos ombudsmeno, ir regioninio, ir valstybių ombudsmeno bendradarbiavimą reikia skatinti ir plėsti. Iš tikrųjų, šis bendradarbiavimas turėtų būti galbūt ne kiekvieną dieną vykdomas, tačiau iš tikrųjų turėtų būti keičiamas informacija, susitinkama, elektroniniu paštu turėtų būti keičiamasi, kad iš tikrųjų kiekvienas amutsmenas žinotų, uh, apskritai visą bendrą situaciją Europos Sąjungoje. O Europos ombudsmenas turėtų žinoti irgi, kas vyksta valstybėse narėse. Ir jeigu Europos ombudsmenas susidurtų su dideliu piliečių teisų pažeidimu, tai būtent nesusijęs su teisminiu nagrinėjimu, tai, tai e, e, iš esmės neturėtų būti įdarydamas skirtumas, ar, tai, ar šitą pažydimą nagrinėja regiono, šalies ar Europos ambusmens. O dabar yra daromas skirtumas. Europos ambusmens turėtų e, ypač palaikyti glaudų santyki su e, parlamentu, su peticijų komitetu, būtent, kad būtų tam tikri atvejai e, pateikiami svarstymui, apie juos būtų pranešama. E, Europos ambusmenas turėtų būti ne netarpininkas. Jisai turėtų remtis Europos parlamento parama, peticijų komiteto parama. Jisai turėtų nagrinėti tokius pažeidimo atvejus. Ir, ir visoje Europoje tuomet turėtų girdėtis Europos ambusmeno balsas. Dabar dėl mažumų teisių. Vienas iš pagrindinių uždavinių Europos ombudsmenui, arba aš apskritai ombudsmenui, bet, kokia, bet kokiu lygmeniu, iš tikrųjų yra tas, ginti teisės ne abstrakčiai, bet ginti tas teisės, kurias e, filosofas Bobjau pavadino trečiosios kartos žmonių teisėmis. Tai būtent moterų, vaikų, neįgaliųjų teisės, imigrantų teisės tai yra tos grupės mūsų visuomenėje, kuriams labiausiai reikia pagalbos. Joms reikia labiausiai apsaugos. Ir, ir e, e, ombudsmenas turėtų būti jautrus šių pažeidžiamų grupių atžvilgiu. O kalbant apie mažumas, tai žinote, kad kuriuose valstybėse Jau dabar yra būtent paskirtas e, tam tikras ombudsmenas, kuris gina mažumų teisės. Kiekvienas ombudsmenas turėtų ginti silpniausias grupės ir pažeidžiamiausias grupės. Aš per pastarosius dešimt metų sprendžiau e, vienas iš didžiausių problemų Veneto regione. Bet sprendžiau ne tik e, Veneto regiono problemas, bet ir visos Italijos problemas. Jūs žinote, kad Italijoje nėra nacionalinio ombudsmeno. Mes jau 15 metų laukėme, kad būtų paskirtas toks e, nacionalinis ombudsmenas. būtent toks ombudsmenas, kuris apreiptų visą Italiją. O per pasarojų dešimt metų su kokia didžiausia problema susidūriau? Tai yra izoliavimas. Tai yra e, Veneto regiono izolacija. Ir e, šitas regionas man suteikia įgaliojimus ir priemonės, kad mes galėtume tas problemas. Mes e, turėjome daugybę darbuotojų ir lėšų yra ir kontrolės agentūra įsteigta 11 tūkstančių. 11 tūkstančių atvejų buvo ištirta. Taip pat aš labai daug dėmesio kreipiau į komunikaciją, į ryšius su piliečiais. Niekas regione mūsų, ne vienas pilietis nežinojo, kad yra toks ombudsmeno postas, tai yra žmogaus, kuris gintų juos nuo valstybės institucijų savivalės. Ir iš tikrųjų, čia, e, mano užduotis buvo svarbiausia e, skatinti administravimo kultūrą, tai e, apsaugoti pažeidžiamosių grupių teisės. Aš platinau informaciją apie, apie ombudsmeno veiklą visur magneminiuose sluoksniuose, ir kitose visuomenės grupėse, piliečiams turi būti pasakyta, kad iš tikrųjų egzistuoja toks ombudsmenas, yra tokia institucija, kuri nemokamai ir laiku gali apsaugoti piliečių teisės. Jeigu, pavyzdžiui, piliečiai mano, kad jų teisės yra apribojamos ar pažeidžiamos valstybinių institucijų. Aš kalbėjau apie izolaciją. Būtent kalbėjau todėl, kad Veneto regione nėra peticijų komiteto. Ten yra ombudsmenas, kuris turi dirbti pats vienas. Žinoma, gal su tuo yra susiję tam tikri privalumai, sakykime, galima tiesiogiai kontaktuoti su, su piliečiais. Tačiau e, iš tikrųjų galima ir plėsti ombudsmano veiklą, kad jisai galėtų bendradarbiauti su jam padedančiomis institucijomis, kaip pavyzdžiui, Europos lygių yra peticijų komitetas. Todėl aš e, pamaniau, kad geriausia būtų e, regione įsteigti peticijų komitetą. Būtent padedant regioniniams taryboms, kurios uh, būtent siekia apginti piliečių teisės. Būtent, kad e, ombudsmenas iš tikrųjų nesijaustų toks vienišas savo darbe ir kad šitos institucijos taip pat remtų ombudsmeno iniciatyvas. Viskas yra skirta tam, kad būtų piliečių teisės apsaugotos. Ir tada buvo užduotas klausimas, kaipgi e, būtų suteikta galimybė piliečiams gauti informaciją ir kokias priemonės būtų suteiktas. Uh, Teisė pasinaudoti informaciją arba susipažinti su ją. Iš tikrųjų, tai yra pagrindinis principas kiekvienoje šalyje ir regione, jeigu kalbama apie individų teisės ir laisvės. Tai yra svarbiausias principas. Europos Sąjunga nustatė, kad, kad piliečiai iš tikrųjų galėtų susipažinti su informacija, kad valstybės narės galėtų susipažinti su informacija, tai yra prioritetas. Ir mes pirmiausia labai džiaugiamės e, tuo teisės aktu, kurį ES išleido šiuo metu. E, Netaip seniai. Jūs žinote, kad Europos ombudsmenas gali susipažinti su bet kokiais dokumentais jam negali būti draudžiama susipažinti su dokumentais. Ir jisai gali pasinaudoti šitą galimybę. Žinoma, neturi ją piknaudžiauti, turi išlaikyti konfidencialumą. Tačiau Europos ombudsmenas gali supinti su bet kokia informacija. Ir visi piliečiai žino, kad tokiu būdu jie gali neribotai susipažinti su informacija, būtent padedant Europos ombudsmenui. Gal net ir e, tokiu atveju, pavyzdžiui, e, jeigu pilietis negali susipažinti su visų dokumentų, nes yra slaptas, tai e, Europos ombudsmenas gali jam suteikti galimybę pažvelgti tam tikrą ištrauką to dokumento. Ir Europos Sąjunga įtvirtino šį principą. Žinoma, reikia būti atitiems, kad e, nebūtų bandoma kaip nors piknaudžiauti tokią teisę. Ir, pavyzdžiui, čia reikia e, e, kartais kovoti su institucijų pasipriešinimu, jos ne visada leidžia susipažinti su dokumentais. Dabar dėl klausimo susijusiu su institucijomis. kurios e, tampa savarankiškais organizmais, kurios tenkina tik savo reikmes. Aš manau, kad tai yra Europos ombudsmeno darbo kirtinis akmuo. Visose ES valstybių narių konstitucijose pirmiausia yra iškeliamas asmuo. Tai būtent tam asmeniui yra suteikiamas tam tikros teisės, Administracija ir politika būtent ir siekia įtvirtinti asmens suverenumą. Tačiau jeigu institucija pamiršta, kad jinai turi tarnauti piliečių, kad tai yra jos pirminė užduotis, ir tada laiko save tarsi savo reikmes tenkinančių savarankiškų organizmų, Tokiu atveju gali atsitikti įvairių dalykų. Ir, ir tada gali būti, kad tos teisės, kurios tvirtintos mūsų konstitucijose, mūsų teisės aktuose, kurios turi būti ginamos, iš tikrųjų jos tada nebeginamos. Nes tos institucijos pamiršta savo pagrindinės užduotis. Ir e, jos tada tenkina e, piliečio poreikis tik tokiu atveju, jeigu joms reikia kažkokios naudos, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, e, rinkimų dieną, pavyzdžiui, kai turi būti išrinktas koks nors svarbus asmo. Dėja, Europos Sąjungoje tokių problemų yra. Jei Italijos regione po 20 metų regioninės ombudsmeno institucijos egzistavimo per, po 20 minučių trukusių diskusijų patvirtinamas įstatymas, kuriuo nutraukiamas tos institucijos egzistavimas, tai to regiono gyventojai be abejo susiduria su, su diskriminacija, lyginant juos su tais regionais, kuriuose ombudsmano institucija dar veikia. Ir esant tokioms aplinkybėms, uh, mm, man įdomu, ką galvojo politikai, kurie iš žmonių juos išrinkusių atėmė jų teisų gynėją. Manau, kad tai yra na, tikrai savotiškas testas. Teisės reikia ne tik pripažinti, reikia užtikrinti jų įgyvendinimą. Ir visose, valstyb, visose šio laikinėse e, valstybėse, kuriuose e, karaliauja įstatymo viršenybė, tai užtikrinama arba per teismus, arba net teismo institucijos, vienintelis yra ombudsmeno institucija, kuri tuo rūpinasi. Finansinės krizės laikais. Galima kalbėti apie mano regioną, galima kalbėti ir apie visą Europą. Taigi, kiek piliečių turi galimybę užsitikrinti savo teisių gyvenimą, jei jie mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos. Žmonės dažnai mano, kad kreiptis į teismus yra brangu, nes reikia, kad tau padėtų profesionalai ir pati procedūra yra lėta. O tuo tarpu ombudsmeno atliekamas darbas yra visiškai nemokamas, paslauga yra visiškai nemokama ir ji suteikiama gana veiksmingai. ir nereikia visų ilgų teisminių procedūrų. Todėl galima sakyti, kad ombudsmeno darbas iš esmės yra tarpininkavimas. Tai tarpininkavimas, pavyzdžiui, santykiuose su valstybės ar vyriausybės tarnybomis, sprendžiant įvairias problemas. Kalbame apie teisės, kurių kur, piliečių teisės, kurios nėra įgyvendinamos. Ir ombudsmenas gali sutikti tam tikrą svorį toms teisėms. Dar vienas dalykas, kurį jau, kuris jau buvo minėtas ir kurį reikėtų dar kartą akcentuoti, tai yra ryšiai, bendravimas. Europos ombudsmenas privalo užtikrinti, kad visi Europos piliečiai ne tik įstaigos, ne tik parlamentas, ne tik politikai, bet ir ES piliečiai žinotų apie tokios institucijos egzistavimą. Ir santykiuose su ES jie turi žinoti, kad juos gina Europos ombudsmenas, kuris yra toks pat ombudsmenas, kaip ir bet kuris kitas ombudsmenas dirbantis kitame regione ar kitoje šalyje. Būtent tai reikia paaiškinti žmonėms. Netgi mažose savivaldybėse žmonės žino, kad jie turi ombudsmeną, tačiau sunku tai paaiškinti Europos mastu. Europos ombudsmenas yra toli nuo konkrečių valstybių ar regionų. Ir todėl Europos ombudsmenas turėtų stengtis skleisdama informaciją apie tai, kad Europos ombudsmeno tar tarnyba yra prieinama visiems, visais lygmenimis. Tikiuosi, ne, neapkaltinsite manęs korupciją, bet norėčiau uh, pagerbti ko, peticijų komiteto pirmininkę ir teikti jai mano tarnybos naujausią leidinį. Tai tarsi piešinėlių knyga, atsivertęs vienoje, viename puslapyje randi tekstą šalia iliustraciją. Ir tai netgi vaikai gali perskaitę šį leidinį suprasti, kas yra pagrindinės teisės, pavyzdžiui, kokias teisės turi neišios moteris, ką reiškia teisė į būstą, teisė dirbti, teisė į sveikatos apsaugą žmonėms, kurie patenka į ligoninę, teisė į švietimą. Taigi čia yra keletas paveikslėlių ir tas leidinys padeda puikiai suvokti, kokias teisės kiekvienas turime ir ką jos reiškia. Pirmasis istorijų ambucmenos buvo Romoje. Respublika, tai buvo uh, visuomenės valdžia. Ir tas pirmasis ombudsmenas turėjo būti patvirtintas žmonių, žmonių susirinkimo. Ir žmonės žino, kad tai yra labai ilgas tradicijas turinti institucija, kuri veikia nuo senovės Romos laikų. Taigi, aš tikiuosi, kad aš įtikinau jūs, kad aš entuziastingai esu nusiteikęs savo darbo atžvilgiu ir kad tai ir jums ir įrodžiau. Noriu padėkoti visiems ir taip pat labai šiltai visus pasveikinti. Čia ponia Botelė, dabar bus pasisakymai pagal prašau žodžio procedūrą. Gomeš. Ačiū. Pone Botoli, iš dalies jūs į mano klausimą atsakėte, bet aš norėčiau nueiti toliau. Jūs puikiai mokate e, pristatyti savo darbą, informuoti apie savo veiklą. Jūs kalbėjote, kad dėstote studentams Veneto regione. Europos ombudsmeno pozicija yra šiek tiek kitokia. Metodai šiek tiek kitokie. Kokiais, kokiamis priemonėmis jūs ketinate skleisti informaciją apie ombudsmeno instituciją? Ačiū, ponas Kela. Pone Kela. Like because... Ačiū, norėčiau užduoti klausimą. Jūs konkrečiai pristatėte savo vaidmenį, kaip jūs įsivaizduojate, piliečių ir nacionalinio ombudsmeno atžvilgių. Norėčiau paklausti apie jūsų vaidmenį jūsų santykiuose su Europos agentūromis, Europolu, Europos investicijų banku, kurie irgi susiję su žmonėmis. Taigi, koks yra ombudsmeno vaidmuo šių įstaigų atžvilgių? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, äh, ponai Botoliai, kad atvykote čia pas mus. Aš tikrųjų äh, norėčiau atsiprašyti už tai, kad neto pradžių klausiausi jūsų, tačiau aš. A, norėčiau prisidėti prie, prie anksčiau kalbėjusios kolegės. Iš tikrųjų, e, peticijų komitetas ir Europos e, ombudsmenas iš tikrųjų jos e, suteikia piliečiams Europos jausmą. Jeigu Europai sekasi gerai, tada mums skundžiamasi rečiau, o jeigu Europai blogiau sekasi, tai mes gauname daugiau skundų. Tai iš tikrųjų tokios institucijos, kurios stengiasi, kad Europa būtų artimesnė piliečiams. Man E, įdomiausia. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip bendradarbiautų Europos ambusmenas ir peticijų komitetas? Ir kaip e, iš tikrųjų galima išvengti dvigubo darbo ir efektyviau vykdyti šitą bendradarbiavimą? Ir antras klausimas. Peticijų. Žinoma, gražiausios tos yra peticijos, kai mes galime padėti piliečiams, tokios, kai mes tiesiog galime po to uh, uh, tiesiog e, palaikyti ryšį su piliečiais ir gauname šių dėkingumo laiškus. Tačiau yra tokios peticijos, kur mes galėtume padėti arba norėtume padėti. Kur kalbama apie tam tikras spragas e, direktyvose ir reglamentuose. Ar jūs e, įsivaizduotumėte, kad Europos ambusmenas galėtų nurodyti mums, parlamentui arba e, peticijų komitetui, kad čia yra, sakykime, tam tikros spragos arba netikslumai parlamente, e, reglamente arba direktyvoje? Ar jūs galėtumėte tai padaryti? Rola. Forse per una precisazione solo, perché ha già intervenuto l'onorevole Salavar. Ar jūs norite dar kažką paaiškinti, ponė Salavrakos, nes jūs jau klausimą uždavėte? Visų aš nesulaukiau konkretaus atsakymo. Tai yra, noriu pakart, pakartoti, pasiklausti apie žmogaus, te, kalbant apie žmogaus teisės, kokie yra suvaržymai ir apribojimai. Manau, kad veiksmingumas yra labai svarbus dalykas. Svarbu ne tik romantiškasis tos institucijos aspektas. Taigi noriu paklausti pono Botolį nuomonės, jo nuomonės apie tarpininko vaidmenį ir apie tai, kaip, e, kokią pusiausvyrą reiktų siekti išlaikyti žmogaus teisų srityje. Pavyzdžiui, įsivaizduokime galima konfliktą tarp vertybių ir prievolių. Tokie dalykai, tokie konfliktai iškyla kiekvieną dieną ir aš esu įsitikinęs, jog tarpininkui reikia susikoncentruoti į tam tikrą turinį, kažkokią esmę, nes teisingumo sistema, teismų sistema dirba lietai, o čia reikia greit, sparčių, veiksmingų sprendimų, kurie tuo pat metu būtų realistiški. Norėčiau, kad papasakotumėte apie tokį konfliktą, kalbu apie prievolės kurios realybėje gali būti prieš pastatytos tam tikriems Europos realybės dalykams. Ponas Bostinaru. Noriu pasakyti, kad nei mūsų komitetas, nei ombudsmeno įstaiga nėra kalėdų seneliai. Mes turime laikytis griež to, tos institucijos e, veiklą reglamentuojančių taisyklių labai griežtai, nes galime kalbėti apie žmogaus teisės, mažumų teisės ir kaip žinau, šioje srityje Europos ombudsmenas galių neturi. Bet kaip ten bebūtų, nepamirškite, kad kompetencijos ombudsmeno yra labai konkrečiai apibrieštos ir mes remsimės tik tai tomis kompetencijomis. Ačiū. Corretto, onorevole Bostinaru, anche perché queste valutazioni. Iš tiesų, ponia Bostinaru, Manau, kad tam tikrais atvejais kalbame apie politinės interpretacijas ir aiškinimą, ar jie ne, ne visiškai sutampa su ombudsmeno kompetencija. Norėčiau, kaip pirmininkė, taip pat užduoti, pasakyti ką ponui Botoliu. Norėčiau, kad konkrečiau apibūdintumėte savo, kokiu santykiu tikite su peticijų komitetu kokiamis procedūromis reikėtų sekti, kad, už, kad būtų užtikrinta, jog ir ombudsmenas, ir peticijų komitetas dirbtų veiksmingiau, nes abi tos institucijos atsako už, pagri, už piliečių pagrindinių teisų apsaugą ir už tai, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudoti vis, visomis teisėmis numatytomis jiems e, sutartise. Già risposto, ma è fondamentale. Ačiū. Kalbant apie ryšius ir informacijos sklaidą, reklamą, aš atrodo jau atsakiau į šį klausimą, bet tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Dirba daugybė, egzistuoja ir dirba daugybė institucijų, tačiau jų aktualumas išriškia tik tada, kuomet žmonėms jų prireikia. Ir reikia išteklių, kad žmonės būtų informuoti apie tokias įstaigas. Viena iš galimybių to pasiekti Pavyzdžiui, e, transliuoti reklamą per televiziją, taip pat e, parengti iliustracinę medžiagą. Italijoje tai buvo padaryta. Pavyzdžiui, buvo reklamuojama pagalbos linija, kurią žmonės galėjo, telefono numeris, pagalbos telefono numeris, žmonės galėjo e, susisiekti tiesiogiai su ombudsmenu ir užduoti klausimus. Uh, ir po tokios nacionalinio masto reklamos e, besidominčių mumis skaičius labai išaugo. Taip pat galima renkti informacinius biuletenius, bendradarbiaujant, pavyzdžiui, su vidurinėmis mokyklomis arba renkti susitikimus su teisininkais dirbančiais toje srityje. Yra daugybė būdų skleisti tą žinę. Reikia pasitelkti vaizduoti, bet taip pat reikia atsiduoti tam darbui. Ombudsmenas negali apsiriboti griežtai vien tik tai savo pareigų atlikimu. Ombudsmenai turi skleisti informaciją apie savo veiklą, kalbėti apie savo instituciją. Žmonės turi būti informuoti apie tai, kuo užsima ombudsmenai kalbant apie obudsmeno įstaigos santykius su kitomis institucijomis, tai nuo pat institucijos atsiradimo pradžių ombudsmenas bendradarbiauja su valstybės institucijomis. Ir kuo geresnis tas bendradarbiavimas, tuo, tuo labiau vyriausybė bus, vyriausybės įstaigos bus pasirengusios bendradarbiauti vyriausybės struktūros neturėtų ombudsmeno laikyti kažkokiu e, inkvizitoriumi. Kita vertus, jeigu yra visiškai akivaizdu, jog teisės buvo pažeistos, gali būti, jog valstybė pažeidusi piliečių teisės pakeis savo požiūrį į ombudsmeną. Tačiau egzistuoja teisės aktai, kurie užtikrina, kurie konstatuoja, kad bendradarbiavimas turi vykti. Ir ombudsmenas taip pat pakeis požiūrį, kad pasiektų, jog piliečių teisės būtų visapusiškai ginamos. Toliau, dėl santykių su peticijų komitetu. Noriu pakartoti tai, ką aš jau pasakiau. Aš pasijutau izoliuotas savo regioninės. Pas mus peticijų komiteto nėra. o ombudsmeno veiklos darbo kokybė juk ir yra jo santykiai su tą darbo kokybę ir iliustruoja santykiai ombudsmenas santykiai su peticijų komitetu tą santykį ombudsmenas gali puikiausiai išnaudoti. Jei vyksta pasikeitimas informacijai, sutel, sutelkiama patirtis, dalyjamas žiniomis, tai tik tai naudingo ombudsmeno įstaigai. Jis negali dirbti vienas, ombudsmenui reikia sistemos pagalbos ir tokiu būdu ombudsmeno įstaigos reputacija auga, jeigu peticijų komitetas jį palaiko, paremė jo darbe. Taigi reikia maksimalaus bendradarbiavimo su visomis institucijomis, bet ypač su peticijų komitetu. Aš e, išvelgiau kritiką paskutiniuose e, klausimuose, kuomet buvo pasakyta, kad ombudsmenas neturėtų užsimti žmogaus teisų klausimais ar politiniais klausimais, bet kad turėtų apsiriboti tik tomis kompetencijomis, kurios yra griežtai išdėstytos Europos ombudsmeno mandate. Manau, jog ombudsmenas neturėtų išklysti už žmogaus teisų srities ribų. Tačiau kaip žmogaus teisų gynės, manau, kad galiu pasisakyti visais atvejais, kuomet teisės buvo pažeistos. Kai mane kreipėsi žmonės ir papasako, kad vyko taip ir taip, administracija pasielgė vienaip ar kitaip, aš išklausau piliečių, aš tyriu e, konkrečius atvejus, bandau spręsti kiekvieną atvejį individualiai. Ir, na, o kaip man gali nerūpėti žmogaus teisės tuo konkrečiu atveju, kurios, kuriomis gali naudotis visi žmonės ir kur, kurios, kurios yra aktualios visų žmonių santykiuose su administracija visame pasaulyje. Ir manau, kad ombudsmenas kaip žmogaus teisų puoselėtojas taip pat gali būti suvokiamas kaip o toks. Uh, kalbu apie visą struktūrą, medį, žmogaus teisų apsaugos ir ombudsmeno įstaiga yra viena iš to medžio šakų. Ir aš kaip tos sistemos dalis negaliu likti abejingas, jei matau, kad kesinasi, kažkas kesinasi į to medžio šaknis ar į kamieną, nes jei šaknis bus pažeistos, tai lyga pasklis iki šakų. Taigi, remdamasis egzistuojančiais tinklais, manau, galime mes visi gauti informaciją apie tai, kas vyksta visur Europoje. Mes galime, manau, kad reikalingas glaudus bendradarbiavimas su peticijų komitetu, nes ombudsmenas gali jums papasakoti apie aktualiausius atvejus. Tai nebūtinai politizuoja ombudsmeno instituciją, bet manau, kad ombudsmenas pasitelkęs įrodymus gali pristatyti, kad tam tikrose sritise, tam tikrose valstybėse situacija, kokia nors situacija tapo kritiška. Ir savo atsakymuose raštu aš e, nurodžiau, jog Europos parlamento peticijų komiteto nuomonė, kalbant apie ombudsmeną, Europos ombudsmeną, tai to komiteto nuomonė jam turėtų būti privaloma, saistanti ir peticijų komitetas neturėtų sankcionuoti Europos ombudsmeno kišimosi į kažkokius atvejus, nebent tas komitetas mano tai esant pateisinama. Pavyzdžiui, mano regione ombudsmeno įstaiga neseniai buvo panaikinta. Jau beveik baigiu, sako kalbėtojas. Ir Europos ombudsmeno instituto vadovas susisiekė su regiono vadovybė, kuomet tik tai išgirdo apie tai, kad toks teisės aktas buvo patvirtintas. Ir dabar aiškinamas, ar nebūtų galima pakeisti įvykių eigos. Manau, kad Europos ombudsmenas, kaip ir bet koks ombudsmenas, turėtų siekti užtikrinti, kad žmogaus teisės, pagrindinės visų piliečių teisės būtų ginamos. Labai ačiū, profesoriu Botoli. Uh, E, turime tęsti klausimą. Po to, kai išvyks profesorius e, Botoli, pakviesiu poną Diamonduros, kuris perskaitys savo pranešimą. Allora, la parola a Mr. Diamandouros. Taigi, žodis ponui Diamandouros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už malonų pakvietimą šiandieną E, dalyvauti čia. Pereisiu prie anglų kalbos jums leidus. Gerbiamoji pirmininkė, garbėjai nariai, Dėkoju už galimybę perskaityti jums ir pristatyti savo viziją ir savo siekius. Iš savo gyvenimo prašymo, kurį išplatinau 23 kalbomis, matyti pagrindiniai mano patirties aspektai. Profesinė patirtis administracijos, akademinėje sritise, kaip Graikijos ombudsmeno tarnybos įkūrėja e, patirtis ir darbas ombudsmeno taryboje nuo 2003 metų įrodo, kad esu įsipareigoję šiams tikslui. E, visose 27 valstybėse narėse gavau pritarimą savo kandidatūrai, e, savo perinkimui. Visos komiteto frakcijos ir komitetai, parlamentas, atsiprašau, frakcijos ir komitetai suteikė man palaikymą ir aš tikiuosi, kad Europos piliečių akise ir toliau išlaikysime institucijos patikimumą. Savo pranešimą pradėsiu nuo pagrindinių mano rezultatų apžvalgos nuo 2005 metų. E, apibendrinti galiu taip. Pirmiausia, padidėjo Europos institucijų pagarbos ir tarnavimo piliečiui kultūra. Antra, e, piliečiai turi daugiau apsaugos, jeigu jų teisų nėra laikomasi. Ir trečia, e, pasiektas didesnis skaidrumas. E, šių rezultatų pasiekėme didžiąją dalimi nagrinėdami piliečių skundus ir užklausas savo metinėse ataskaitose publikuoju pagrindinius atvejus bylas, įrodančius, kaip galime apginti piliečių teises. Giname ir piliečius, ir smulkų verslą. Sugebėjau įtikinti Europos institucijas ir struktūras, kaip spręsti problemas atsiradusias dėl per didelių biurokratinių reikalavimų kaip e, naikinti tokius reikalavimus verslui. Ir aš tikiuosi, kad atrankos kriterijai mūsų pasiūlymų pasakoje pagerėjo, pagerėjo kandidatų užklausų ir paraiškų nagrinėjimas, sumažėjo e, nusiskundimų EPSO, tai yra ES įdarbinimo tarnybas skaičius piliečiai palankiau vertina ES institucijų galimybės atsižvelgti į piliečių perspektyvą. Taigi praktiškai taikau tai, ką e, rekomenduoju kitoms institucijoms, pats tarnauju piliečiams. E, pasirinkome aišku sprendimo prieimimo mechanizmą, aiškiai, skaidriai priimame savo darbuotojus, laikomės griežtų e, standartų visoje taryboje su perskaitęs 2000, atsiprašau, visoje sąjungoje perskaitęs 260 kalbų kalbu apie bendrijos teisės laikymasi, apie patikimą administraciją ir pagarbą piliečiui. E, užsiemiau ir Europos ombudsmeno tinklapio e, pežiūrą ir atnaujinimu. Dabar tinklapis tapo patrauklus, informacija pateikiama trumpiau, tačiau daug prieinamiau e, vartotojui, tai yra piliečiui. Taip pat pagerinau turimų teisės gynybos priemonių prieinamumą piliečiams bendrijos ir nacionaliniais lygmenimis. Bendrijos lygmenių e, pasiūliau greitesnę paraiškų ir užklausimų nagrinėjimo procedūrą. Dabar vidutiniškai per 13 mėnesių išnagrinėjami nusiskundimai ir per 2 ar 3 mėnesius baigiamos nagrinėti užklausos. Taigi mes efektyviau nagrinėjame piliečių skundus ar pateikėme informaciją. 24 tūkstančiai piliečių pasinaudojo e, užklausų teikimo procedūra, kuri buvo pradėta šiais metais. E, taigi pagerėjo teisės gynybos priemonių įgyvendinimas, kasmet atlieku tyrimą, kaip pagerinti parlamento suteiktų įgaliojimų gyvendinimą teikiamos kritinės pastabos, na, o valstybių narių lygmenių bendradarbiauju su nacionaliniais ombudsmenais tam, kad sustiprintume Europos ombudsmenų tinklą ir bendradarbiavimą su papi, e, kitomis struktūromis. Toks bendradarbiavimas pagerėjo e, per maždaug šimtą informacinių vizitų, lankiausi visose valstybėse narėse, susitikau su piliečiais, nacionalinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovais, teismų institucijomis. E, visi e, ombudsmenų tinklo nariai, tinklo e, pagrindų keičiasi informacija apie apsaugą piliečiams. Taip pat savo rekomendacijas teikiu ir nacionalinėms struktūroms, kuriuose kalbam apie tai, kaip interpretuoti bendrijų teisę ir kaip ją teisingai taikyti. Ir galiausiai skatinu tinkamą bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, institucijų ir komisijos Solvit tinklo. Galiausiai pagerinau skaidrumą per efektyvų nusiskundimų nagrinėjimą per 2001 reglamentą numeris 1049 pagerino piliečių prieigą prie dokumentų. Na, o pasirašė supratimo memorandumą su Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija. Užtikrinome geresnį duomenų apsaugos taisyklių ir principų išaiškinimą piliečiams peržiūrint 1049 e, reglamentą pateikėme vertingų pasiūlymų dėl jo taisymo ir tikimės tolmesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis ateityje. Galiausiai 80 procentų visų, kurie į mane kreipėsi, gavo tiesioginius atsakymus arba pateikiau e, pasiūlymą, kur e, kreiptis, jeigu aš negaliu pradėti skundų nagrinėjimo. Taigi e, skatinu ir toliau piliečius naudotis Europos ombudsmeno tarnybą, e, nes ji laikosi pagrindinių principų, įskaitant ir e, nekaltumo prezumciją, pagrindinės teisės, kova su diskriminacija ir piknaudžiavimu vadovaujančia padėtimi. Pagal 2008 visuomenės apklausą galima sakyti, kad 38, ES, 38 procentai ES piliečių yra girdėję apie šią tarnybą ir palankiai ją vertina. Ne vienas iš tų pasiekimų nebūtų buvęs įmanomas be parlamento palaikymo, be artimo bendradarbiavimo su šiuo komitetu. Parlamentas man suteikė reikiamų išteklių darbui atlikti, o jūsų komitetas sąžiningai ir sparčiai nagrinėdavo mano pateiktus klausimus, ypač specialiasias ataskaitas, kurias manydavau, kad reikia jums pateikti. Gerbiamoji pirmininkė, garbėjai nariai, bendrijos institucijos yra Struktūros, kurios dažnai suprantamos kaip nutolusios nuo piliečių, besmeninės, neturinčios veido, biurokratinės. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes visi sutarėme, kad aukštos administracinės praktikos, aukštos kokybiškos administracinės praktikos užtikrinimas yra būdas prieartėti prie piliečių ir spręsti jų problemas. E, didžiuojuosi kai kuriais iš savo rezultatų, tačiau suvokiu, kad labai daug ką dar galima ir privaloma padaryti piliečių labui, kad jie gautų visapusę informaciją apie savo teises ir žinotų, kaip jomis pasinaudoti. Iš ES institucijų ir struktūrų atsakymų mano klausimus matyti, kad šios institucijos yra įsipareigojusios laikytis aukščiausio administracinės praktikos standartų ir galima sakyti, kad labai ženkliai sumažėjo piknaudžiavimo valdžia atveju. E, ombudsmeno tarnyba per 14 metų parengė tik 16 specialiųjų ataskaitų. Nepaisant to, Europos institucijų darbas turėtų būti dar gerinamas, kad būtų sukurta e, tikra paslaugų teikimo piliečiams kultūra ombudsmenas ir toliau visiškai nešališkai, nepriklausomai ir sąžiningai gyvendins savo funkcijas. Aš nuolatos sistemingai siekiau tikslo nuo pirmųjų metų šioje tarnyboje. Aš įsipareigojau labai aktyviai siekti šio tikslo ir tuo atveju, jeigu būčiau perinktas. Taigi aš atsakiau į visus kandidatams skirtus klausimus, juos pateikiau ir e, parlamento, e, parlamento tinklapyje, toje dalyje, kuris skirta ombudsmeno rinkimams. Ir esu įsitikinęs, kad per ateinančius metus ši struktūra tik sustiprės. Pagrindiniai jos tikslai ateityje bus tarnamas piliečiams pagal Lisabono sutarties nuostatas. Antra, stiprinant institucijų a, tarnamo piliečiams kultūrą. Ir trečia, didinant stiprinant institucijų darbo veiksmingumą. Taigi trumpai atsakysiu į klausimus, kuriuos jūs pateikėte ir į kuriuos atsakiau plačiau raštu. Taigi, Lisabono sutartis, manau, kad visų institucijų efektyvus bendradarbiavimas ir, ben, ir veikla prisidės prie sėkmingos Lisabono strategijos įgyvendinimo. Antra, manau, kad ombudsmeno įnašas garantuojant piliečių teises ir gerą administraciją yra esminis. Piliečiai turi turėti galimybę kryptis į ombudsmeną ir parlamento peticijų komitetą, kad gautų o, tinkamus atsakymus ir jeigu reikia jų e, žala būtų kompensuota. Antra, kalbant apie tarnamo piliečiams kultūros e, stiprinimą, aš esu pateikęs tokias rekomendacijas. Visų pirma, manau, kad reikia atnaujinti Europos administracijų kodeksą. E, veiklos kodeksą e, taip pat dirbti su teisingumo teismu ir atsižvelgti jo praktiką labiau, e, taip pat kiek įmanoma labiau laikytis Lisabono sutarties. O kalbant apie užklausą savo iniciatyvą, Tai manau, kad šiuo atveju jas reikėtų rimčiau atsižvelgti, kad būtų galima kovoti su sisteminė prasta praktika. Reikėtų sukurti neformalų geros administracijos tinklą, tinklą, kad jis padėtų keistis gerąją praktiką ir užtikrinti mokymus. Institucijos turėtų pateikti piliečiams draugiškus sprendimus. Na, o jiems teikiama informacija turėtų būti kokybiška, patikima iš jos galėtume aiškiai suprasti, kaip piliečiai gali e, reikalauti, kad jų teisų būtų laikomasi ir pateikiamos kompensacijos. Be kitako, manau, kad dialogas e, teisėkuros ir administracinios prasme yra esminis, kalbant apie e, prieigos prie dokumentų reglamentą ar OLAFO reglamentą bei finansinį reglamentą Galiausia, manau, kad tai būtų pagrindas stiprinti ombudsmeno tarnybos funkcijas. To pasieksime per bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir panašiomis struktūromis, taip pat keisdamiesi informaciją apie savo darbo praktiką, taip pat kartu organizuojant įvairius renginius valstybėse narėse, informuodami piliečius apie ombudsmeno darbą, taip pat pasinaudojant parlamento informacijos tarnybomis ir informaciniais ištekliais, kad galėtumėm lengviau pasiekti piliečius. Galėtumėm reguliariai susitikti su suinteresuotomis šalimis ES lygmenių, nulatos vykdyti dialogą šiame forume su žiniasklaida, įmonėmis, pilietinė visuomenė. Uh, taip pat pasinaudojant socialiniu tinklu per tinklapius galėtume pasiekti piliečius labiau ir čia Europos parlamentas ir parlamentarai yra sektinas modelis. Manau, kad nagrinėjant e, skundus galėtumėm pagerinti E, jų nagrinėjimo spartą per Europos ombudsmenų tinklą, na ir galiausiai per e, darbą su ES ir jos valstybių kandidačių ombudsmenų tarnybomis mes galėtumėm skleistis gerąją praktiką. Baigdamas pasakysiu, kad uh, savo darbo uh, eigoje vadovavausi pagrindiniais čia išdėstais principais uh, ir toliau laikausi tokių įsipareigojimų. Esu įsitikinęs, kad mūsų misija ir turėtų būti viso mūsų darbo leitmotyvas, o misija yra tokia. Mes turime siekti atvirai ir sąžiningai nagrinėti piliečių skundus prieš Europos institucijas, skatinti skaidrumą, administracinę kultūrą ir tarnamo piliečiams sieki. Mūsų tikslas yra skatinti pasitikėjimą per dialogą su piliečiais ir Europos institucijomis ir užtikrinti aukščiausius elgsenos standartus. Aš esu įsitikinęs, kad šis trumpas pranešimas rodo, kad to ir siekiu. Ačiū. Ačiū, panė Diemadura. Diemaduros, už jūsų pranešimą. Pane Konė, jums ir pirmas žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, panė Butsmenė. Aš nekartosiu tų klausimų, kuriuos pateikėme jums raštu. Jūs juos jums, mums jau atsakėte. Jūs iš tikrųjų jau pakankamai ilgai dirbate šį darbą ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs įtrauktumėte kokią nors naujovę, jeigu būtumėte vėl išrinktas ombudsmenu. Ko, kas jums nepavyko įgyvendinti? ir kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su mūsų peticijų komitetu? Ir kaip įsivaizduojate bendradarbiavimą su kitomis institucijomis? Ačiū, panas Bušinaru. Ačiū, panė pirmininkė. Europos ombudsmenas. Taip, taip, ponė Europos ombudsmenė, iš tikrųjų man didžiulė garbė pasveikinti jūs šiuose klausimuose. Tarp uh, Europos ombudsmeno ir peticijų komiteto iš tikrųjų vyksta puikus bendradarbiavimas ir piliečiai iš tikrųjų gali išvelgti skirtumą tarp gero administravimo ir netinkamo administravimo. Iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas ir tam, už tą mes jums esame dėkingi. Ir šiame kontekste aš norėčiau užduoti klausimą, ar jūs esate pasiryžę bendradarbiauti su mumis už tai, kad mes sukurtume bendrą mechanizmą spręsti e, skundams būtent kurie yra susiję su Europos parlamentu. Ačiū. Ačiū, aš turėčiau e, atsiprašyti visų pirma, nes pakartosiu savo klausimą. Jūsų pastabose e, raštu ir jūsų mm, kalboje, kur iš tikrųjų buvo labai įtikinama, aš išgirdau vieną dalyką, kuris būtų mums labai svarbus. Tačiau iš tikrųjų aš netradau šito dalyko jūsų pranešime. Tai būtent nacionalinių mažumų klausimas. Iš tikrųjų, anksčiau kalėdama aš nepateikiau jokių pavyzdžių, dabar pateiksiu. Pavyzdžiui, vienoje Europos ES valstybėje įstatymo yra nustatyta, kad vietos nacionalinės e, mažumos negali vartoti savo gimtąją kalbą. Tai būtent tai yra kolektyvinis jų teisų pažeidimas. Bet iš tikrųjų pažeidžiamas ir individų teisės. Tai reiškia, e, atskiri asmenys pakenčia tam tikrą diskriminaciją. Taigi, klausimas, jūs galėtumėte, kaip jūs galėtumėte jiems padėti ir ką galima atlikti, kokiu priemonių imtis galima jūsų nuomonė šioje situacijoje, ar galima taikiai išspręsti šią problemą. Vis dėlto e, neužmerkiant e, akių ir nepažiūrint į pirštus į tokius diskriminacijas. Iš tikrųjų, mažumų teisės e, galbūt nėra e, mūsų kompetencijos rytis, tačiau iš tikrųjų mes turėtume spręsti ir tokias problemas. Jos yra svarbios. Tai, e, tai yra ne tik dėl to, kad mes norime išspręsti tokius konfliktus, bet ir todėl, kad Europos Sąjungoje tokios problemos iš tikrųjų sukelia jausmą, kad žmonės yra paliekami likimo valiai, diskriminuojami. Kad niekas jais nesirūpina. Ir manau, kad ES turėtų didelį dėmesį skirčiamis problemus, nesvarbu iš tikrųjų, kokiu atstumu būtų nutolęs tas regionas, kuriame vyksta tokios problemos. Tačiau ES atsisako spręsti tokias problemas. Nors e, pažeidžiant tų mažumų teisės, Pažeidžiamos ir bendrosios ES vertybės, kyla pavojus e, saugumui bei e, ES piliečių orumui. Ar jūs matote kokį nors būdą, kaip galima išspręsti šią problemą, kaip galime nustoti pažeidinėti mažumų teisės ir panaikinti tokią praktiką, būtent aukštesnių lygių, kad nebūtų taikomi dvigubi standartai vienos šalies piliečiams ir mažumoms. Kaip jūs, kaip Europos ombudsmenas, galėtumėte užtikrinti, kad būtų suderinamos ES ir nacionalinės kompetencijos, sprendžiant tokias problemas? Ačiū, e, ponė Diamandūroš, ačiū už jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, jis buvo labai išsamus. Iš tikrųjų, mm, dabar noriu paklausti apie jūsų ateities planus, ko jūs uh, galėtumėte tikėtis, ko galėtumėte pakeisti po Lisabonos stoties įsigaliojimą. Tačiau iš tikrųjų e, jūs atsakėte šios klausimus savo pranešime, todėl aš užduosiu kitą klausimą, kuris buvo iškeltas plenarinėje sesijoje. Jūs iš tikrųjų daug laiko praleidžiate atsakindami į e, piliečių klausimus. Ir žmonės e, užduo, kartais užduoda klausimus arba siunčia skundus ir laukia atsakymus. Ar jūs e, įsivaizduojate, kad kaip galėtumėte sumažinti šitą laiką, kad greičiau būtų pateikimi atsakymai piliečiams ir kokiamis priemonėmis? Ačiū, Pnebulis. Ačiū, panė Diamantūros, už jūsų e, aišku ir labai teigiamą pranešimą. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmas dalykas, aš pripažįstu jūsų įsipareigojimus padidinti Europos institucijų aptarnavimo kultūrą. Tačiau aš manau, kad daugelis iš mūsų vis dėlto mano, kad ES piliečiai vis dėlto susiduria su ta problema, kad jie neturi ką kreiptis. Jie gali rašyti e, e, skundus peticijų komitetui e, Europos parlamento pirmininkui arba komisijai. Iš tikrųjų, visą tai yra labai painu. Kur mes galėtume nukreipti piliečius, kurie galėtų kreiptis ir gauti atsakymą į savo klausimus. Galbūt galėtume įkurti tokį portalą, į kurį jie tiesiog galėtų kreiptis ir gauti atsakymus į visus klausimus. Kitas dalykas Galbūt, galbūt e, reikėtų atkreipti dėmesį daugiau į mūsų ministrų tarybą. Iš tikrųjų, e, nes jo darbas, tai yra tarybos darbas nėra toks labai skaidrus. Ir kartais e, netgi trukdama teisėkoros procesui būtent iš tarybos pusės. E, galbūt jūs kaip Europos ambasmenas galėtumėte atkreipdėmėsi tai, ką galėtume pakeisti, pagerinti institucijų kaip bendradarbiavimą ir darbą. Ačiū. Aš e, norėčiau taip pat padėkoti už jų pranešimą ir už jų darbą. Aš turiu daug klausimų. Iš tikrųjų, dabar e, Lisabono startyje jums skirti yra du straipsniai, kuriems suteikia pagrindą uh, kaip gali būti pagerintas administravimo darbas. Aš norėčiau paklausti, ką jūs konkrečiai norėtumėte atlikti, kokius vertinimus e, turėtumėte atlikti ir priversti institucijas e, dirbti tvarkingiau, skaidriau, tinkamiau. Taip pat, e, kalbant apie stebėseną įvairių institucijų ir agentūrų. Kaip jūs sustiprintumėte šią kontrolę, šią stebėseną? Kaip galėtumėt pasiekti, kad tos institucijos dirbtų taip, kaip mes norime? Nes būtent e, e, agent, su agentūromis susiduria piliečiai savo kasdienėme gyvenime. Ačiū, pana Čičica. Ačiū, profesoriau. Diamanduros, norėčiau Jūs pasveikinti su tikrai spūdinga, e, spūdingu Jūsų gyvenimo aprašymu ir tuo, kad Jūs entuziastingai šiandien prisistatote ir Jūs e, iš to yra aišku, kad Jūs norėtumėte tęsti tarnybą. E, ką Jūs laikotės geriausių savo veiksmų ar sprendimų per darbą, per tarnybą šioje institucijoje. Ir kitas mano klausimas, kokio sprendimo ar kokio savo veiksmo gailitės, norėčiau, kad paaiškintumėte, kodėl abiem atvejais. Savo atsakymuose raštu jūs kalbate apie tai, kad ombudsmeno institucijos kritinės po ombudsmeno kritinių pastabų turėtų sekti institucionalizacija. Gal galėtumėte paaiškinti, ką jūs turite omeny, nes aš nesupratau.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 visų pirma, atsižvelgiant į jo patirtį, noriu paklausti, su kokiamis problemomis susidurėte susidūrėte santykiuose su regioniniais ir nacionaliniais atstovais. Taip pat jūs teigiate, kad reikia skleisti tarnybos paslaugų teikimo kultūrą Europos institucijose. Žinau, kad tai nelengva užduotis, nes kalbame apie sudėtingas institucijas, kurios nėra renkamos institucijos. Taigi, ką galima būtų nuveikti šioje srityje? Siekiant užtikrinti piliečių teisų apsaugą, Lisabono sutartyje ir pagrindinių te Lisabonos sutartis ir pagrindinių teisų hartija nėra labai plačiai žinomos kita vertus. Ką reiktų daryti, kad piliečiai būtų geriau apie tai informuojami ir kaip užtikrinti, kad būtų ta informacijos klaida tarp visų tarpininkų? Ponas Salafrankos. Žinau, ponas Salavrakos. Ačiū, ponė Diamandūros. Pone Palgėdėly parengė pranešimą apie jūsų veiklą. Jūsų veikla tikrai daro įspūdį. Ir sakyčiau, kad įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES įžengė į naują erą. Be bejonės tai iškels papildomų sunkumų ir iššūkių ir Europos parlamento darbe ir taip pat kitoms institucijoms. Ir žinoma, ir ombudsmeno institucijai. Žinau, kad reikės e, imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų užtikrintas veiksmingas jos darbas. Ar jūs turite kažkokių konkrečių idėjų ar pasiūlymų, kaip užtikrinti veiksmingesnį ombudsmeno tarnybos darbą po Lisabono sutarties įsigaliojimo, kad e, na, mes dirbtume pra, kažkokiame realiame pasaulyje, o ne tik tai teoriškai kažką postuluotumėme. Ačiū dabar sutik žodį ponui Diamandūros atsakyti į užduotus klausimus. Grazie de nuovo. Ačiū. Pone Grūni, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Ir noriu pasakyti štai ką. Visada e, sunku atsakyti klausimą, ar, ar na, nėra pavojaus per daug tai pada, kažko tai padaryti. Na, aš nebūčiau kandidatas, jeigu to baiminčiau tokio dalyko. Ir aš jau šešis metus dirbu šioje tarnyboje ir aš turėjau galimybę tai papasakoti, kai neseniai buvau susitikęs su jumis. Ir noriu pasakyti, kad iš esmės ombudsmeno tarnybos darbas užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų institucijomis. Tai yra sudėtinga ir ilga procedūra. Ir noriu pasakyti, kad iš esmės jei parlamentas man suteiktų garbę ir dar kartą mane paskirtų ombudsmenu, aš turėčiau galimybę toliau gilinti tai, ką jau pradėjau. Kitas klausimas. Ar aš nenorėčiau užsimti kažkuo kitu? Ar, ar aš, na, tai tai vienintelis darbas, kurį aš galiu atlikti, kurį aš norėčiau atlikti? Atsakydamas norėčiau pasakyti štai, ką kalbant apie pastangas su, suartinti piliečius ir institucijas, užtikrinti jų teisų gyvenimą, tai tai yra didžiulė užduotis, kuri reikalauja nepaprastai daug laiko ir daugybės pastangų. Ir aš noriu pasakyti, kad aš esu pasirengęs imtis tos užduoties, nes to paties tikslo galima pasiekti įvairiais būdais ir mano įsivaizdavimu tie svarbiausiai tikslai, kurie turėtų, e, kurio, kurių turėtų sekti Europos ombudsmenas, yra sudėtingi. Ir, ir kalbame apie netinkamą administracijos darbą, apie tai, kad reikia siekti tos administracijos skaidrumo, kovoti su trūkumais ir aš manau, kad įsivaizduoju, kaip reikėtų imtis tų problemų. Toliau noriu atsakyti kitą jums užduotą klausimą bendradarbiavimas su kom, peticijų komitetu e, per mano darbo laiką man buvo tikrai labai svarbus ir man labai daug davė. Ir Lisabonos sutarties įsigaliojimas kuris vyks netrukus, yra labai reikšmingas dalykas ir Europos parlamentui, ir Europos ombudsmenui. Ir čia atsiveria daugybė galimybių. Pavyzdžiui, Europos parlamentas turės galimybę geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, o atsižvelgiant į tai, kad aš jau turiu, esu užmesgęs bendradarbiavimo tinklas su regioniniais ir nacionaliniais ombudsmenais, aš čia išvelgiu galimybę suartinti nacionalinius parlamentus ir kai, kurias, kai kuriuose srityse, savo ruoštų dirbdamas su kolegomis, manau, bus galimybių pa, ne, įvairiai pasinaudoti Lisabono sutarties teikiamomis galimybėmis. Ir parama, kurio, kurios sulaukiau iš, iš parlamento, visada stipriausia buvo iš peticijų komiteto. be abejo bendradarbiavimo su kitais, su kitomis institucijomis klausimas. Jeigu kalbame apie regionų ir nacionalinius ombudsmenus, tai vėlgi čia galima remiantis Lisabonos sutartimis, sutartimi, atsiprašau, išplėsti tinklo galimybės ir toliau tęsti darbą, kurį nuveikėme iki šiol. Ir įdomiausias dalykas, kalbant apie, apie e, ombudsmeno įstaigos darbą, kad čia nėra kažkokių tai ribų, kad visada galima siekti naujų aukščių, naujų tikslų. Ir aš išvelgiu, kad čia atsiveria nepaprastos bendradarbiavimo galimybės. Ir aš esu pasirengęs na, eiti į gilį, toliau dirbti, tai, ką, tęsti tai, ką esu pradėjęs. Yeah. Uh, I, uh, I Pone Bostinaru, aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, tą kalbą, kurį jį uždavėte bendro mechanizmo galimybę. Noriu pasakyti jums štai ką. Noriu pasakyti, kad aš, kaip ombudsmenas, ir aš žinau savo, ir mano pirmtakas, kaip žinau, labai daug, e, labai stipriai pasinaudojo šio komiteto parama ir parlamento parama. Ir aš manau, kad tai ir yra atspirties taškas. Tai yra tolesnis bendradarbiavimas, bendradarbiavimo gilinimas. Ir svarbiausia, kad Na, aš tikiuosi, kad aš ne, mano pasisakymas jums neprimena sugedusios plokštelės, vėl pakartosiu, kad Lisabono sutartis atveria labai daug galimybių. Ombudsmenas gali bendradarbiauti su, Europos ombudsmenas gali bendradarbiauti su regionų ir valstybių ombudsmenais, nes regionų ir valstybių ombudsmenai teikia paklausimus, Europos ombudsmenai tais atvejais, jeigu jie nežino, kaip taikyti ES teisę. Tokių užklausimų skaičius ypač išaugo pastaraisiais metais ir manau, kad ta tendencija dar toliau stiprės, nes Lisabono sutartis atvers tarp parlamentinių ryšių plotmę. Ir aš manau, kad aš turėsiu galimybę paraginti kolegas valstybėse pasinaudoti, kreiptis į savo parlamentus Ir manau, kad toks tinklas, tas ratas taps dar gyvybingesnis ir kad tai pritrauks, susilauks dar daugiau piliečių dėmesio. Kalbant apie tuos užklausimus, tai mes pasinaudojame jau veikiančių tinklų. Egzistuoja diskusijų formas ir to formo pagalba informuojame kolegas regionuose ir valstybėse Pavyzdžiui, buvo iškelta iniciatyva dėl galimybės įkurti pacientų teisų ombudsmeną. Sveikata ir pacientų teisės priskirtinos nacionaliniai ombudsmenų kompetencijai. Ir kalbant apie tą mm, apie tokią galimybę mus buvo kreiptasi, mes iš, pateikėme informaciją. Ir mes siekėme sukurti sinergiją ir jos pagalba išaiškinti kai kuriuos klausimus ir geriau žmonėms paaiškinti, kalbėti apie problemas ir galimybes ir kalbėti taip pat ir nacionaliniu mastu. Taigi atsakymas, kitaip suformulavus jį, yra štai koks. Aš neižvelgiu bendro mechanizmo būtinybės. Veikiau aš manau, kad reikia išplėtoti, dauginti jau egzistuojančius mechanizmus, pasinaudoti Lisabonos sutartimi ir papildyti tą mechanizmą, kad atsirastų daugiaplanis kontekstas, kalbant apie bendradarbiavimą su šiuo komitetu, su kitais parlamento komitetais, nacionaliniu ir regioniniu mastu. Ir taip sukurti sinergiją, kuri būtų naudinga piliečiams. Ms. Hankis, um, I wish to thank you for your question. Aš norėčiau padėkoti už jūsų klausimą. Aš tikrųjų, aš žinau jūsų rūpinimą. Aš žinau, kad jūs turite savo šalyje ombudsmenas, kuris sprendžia mažumų klausimą. Iš tikrųjų, panas Kaltinbachas buvo atsakingas už mažumas. Ir aš iš tikrųjų atvykstu iš to šalies, kur dėje E, istoriniu požiūriu mažumų klausimas nebuvo sprendžiamas. Aš puikiai žinau šį klausimą ir kaip ponas Menas, aš tikrųjų darysiu viską, kas, kas įmanoma, jeigu aš būsiu išrinktas, žinoma, kad tik išspręšiau šitą klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų aš taip pat jaučiu susirūpinimą, aš taip pat esu jautrus šiom problemams. Ir aš norėčiau pasakyti kelis dalykus. Kaip Europos ombudsmenas aš gavau labai mažai skundų susijusių su mažumomis. E, Daugiausiai, žinoma, skundų buvo susiję su e, tariamai pažeidžiamomis Romų teisėmis. Ir Blogiausias dalykas yra tai, kad iš tikrųjų šitie skundai nėra susiję su mano kompetencija ir aš turėdavau perduoti šitos skundus mano kolegoms nacionaliniu lygiu. Tačiau, jeigu mes platesnių požiūrių pažvelgtume į mažumas, tai iš tikrųjų yra pažeidžiamos visuomenės grupės. Tai iš tikrųjų yra ne tik tai etinės grupės. Ir e, iš tikrųjų ombudsmenas turėtų šiuo klausimu labiau užsiimti. Pavyzdžiui, e, jis turėtų spręsti tokių grupių kaip e, pagyvenę žmonės klausimus. Pavyzdžiui, e, vaikų su specialiais poreikiais. Tai yra labai svarbus ir moraliai sudėtingas klausimas. Aš šiam komitetui ir parlamentui aš teikiau pranešimus. Aš taip pat savo iniciatyvą pradėjau tyrimą ir viešosius viešas konsultacijas dėl pažeidžiamų grupių, tai būtent dėl neįgaliųjų žmonių. Tai buvo daug tokių iniciatyvų, kurios, kurių ėmiausi. Tai reiškia, kad ombudsmenas iš tikrųjų jau įsitraukia į tokius, tokių klausimų sprendimą e, savo įgaliojimų ribose. Tai reiškia, kažką įmanoma padaryti. Mano atsakymas iš klausimą būtų toks. Aš esu pasiryžęs dirbti su, su bet kokia institucija, su parlamentu, su mano kolegomis nacionaliniu regioniniu lygiu, kad būtent būtų išvengiama dvigubų standartų, kad būtų ginamos mažumų teisės. Vieninteliu vienintelė riba yra ta, kad aš esu tokia institucija, tai yra Europos asmens yra tokia institucija, kuri būtent turi užsimti kitų institucijų darbo nagrinėjimo. Pone Demaduras, aš norėčiau paprašyti jūsų trumpiau atsakinėti klausimus, nes mes buvome numatę dar 15 minučių klausimais, klausimams, tačiau išnaudoju šis laikas. Iš tikrųjų, didžiausia problema yra tai, kad klausimai yra trumpesni paprastai už atsakymus. Taigi dabar dėl šito laiko, kada atsaka, e, skirto atsakymams į skundus ir klausimus. Iš tikrųjų, paprasčiausi klausimai, paprasčiausi skundai išsprendžiami per tris mėnesius. Pe, keliomis kalbomis jie sprendžiami, tai trimis, keturiomis kalbomis. Aš stengiuosi su savo komanda iš tikrųjų mažinti tą laiką, per kurį yra atsakoma į piliečių klausimus. Aš tikiuosi, kad sumažins šį klausimą. Pana Valis, ačiū Jums už klausimą. E, dabar pirmininkė man daro spaudimą, kad atsakyčiau trumpiau. Iš tikrųjų, aš e, pasakysiu vieną pavyzdį. Mes sukūrėme e, interaktyvų vadovą, kuris šiais metais pradėjo veikti ir šitas vadovas nukreips piliečius būtent kur jie gali užduoti savo klausimus. Taigi ombudsmenas eina tą kryptimį. Tai būtent, kad e, piliečiai galėtų kreiptis į kažką tiesiogiai ir paskui būtų jų klausimai nukreipiami teisinga kryptimi. Yra ir telefoninė sistema, tai žmonės, kai užduoda klausimą, paskambinę ir jiems ats suteikiamas atsakymas. Dabar dėl e, tarybos ir dėl E, skaidrumo. Aš pateikiau specialų pranešimą, e, kuriame buvo pasakyta, kad e, nebuvo didelio skaidrumo taryboje. Ir aš stengiuosi paskatinti šį skaidrumą. Norėčiau, kad šios kadencijos parlamentas galėtų bendradarbiauti su, su taryba ir kad būtų Lisabonos principai įgyvendinami būtent susijęs su skaidrumu. Aš tengiuosi, kad Lisabonos sutartis leistų mums veiksmingai pasinaudoti nacionalinių parlamentų indėlių. Padeigiam. Aš iš tik, suprantu jūsų klausimą. Iš tikrųjų sunku man atsakyti labai greitai. 298 e, straipsnis. Ten kalbama apie gerą administravimą institucijų. Aš pasakyčiau, kad aš esu pasirengęs dirbti su šiuo komitetu, būtent, kad būtų užtikrinta sinergija, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai mūsų bendradarbiavimo. Ir, ir aš mielai dalyvaučiau e, teisėkros e, iniciatyvose. O kaip vykdyti geresnę kontrolę, geresnę stebėseną? Aš manau, kad reikėtų paskatinti ombudsmeno pastangas. Jeigu aš būsiu išrinktas, aš nukreipsiu savo dėmesį į institucijas, agentūras, kad galėčiau paskatinti jas taikyti geresnę tarnavimo kultūrą ir e, skaidriau bei geriau bendradarbiauti su piliečiais. Ačiū už jūsų pastabas. Man atrodo, kad mano geriausia, geriausias sprendimas e, e, šitame komitete ir parlamente žinomas jisai yra, tai būtent jisai susijęs su specialių poreikių vaikais. Kaip galima visuomenę paskatinti jautriau reaguoti į specialių poreikių vaikus, tai jų švietimą, jų gyvenimą, socialinį aprūpinimą. Aprū, E, kad mes galėjome teis, tam tikras teisės aktais įtvirtinti tuos principus ES ir aš labai džiaug, džiaugiuosi to. O kuo, dėl ko aš apgalėstauju? Aš a, e, a, e, iš tikrųjų gailiuosi dėl kelių sprendimų, daugiau negu vieną. Aš gailiuosi, kad negalėjau išaiškinti savo pozicijų šiam komitetui, parlamentui dėl išmokų parlamentarams. Man šitas klausimas buvo labai svarbus, nes parlamentas norėjo iš tikrųjų didesnio skaidrumo. Aš skatinau šią iniciatyvą, tačiau man nepavyko dėja. Nepavyko pakankamai išaiškinti tam tikrų problemų susijusių su išmoko parlamentarams. Dėl šito rezultato institucionalizavimo po kritinių pastabų Aš norėčiau, kad mano komanda užtikrintų nuolatinius kontaktus nacionalinių ir regionių lygių kad, ir e, institucinių lygių, kad būtų sekama, kaip įgyvendinami mūsų sprendimai, mūsų pastabos ir rekomendacijos. Aš tikiuosi bendradarbiauti su nacionalinės ir regioninės abudsmenais. Aš to nekartosiu dabar. Tai aš jau pasakiau. Toliau. Čia aš atsakinėjau į klausimus. Kaip galima skatinti aptarnavimo kultūrą? Aš manau, kad aš jau ėmiausi iniciatyvų šioje srityje ir šis darbas turi būti tik tai tęsiamas. Būtent intensyvinant ombudsmeno ir Europos institucijų bendradarbiavimą. Faktas, kad ne visos institucijos, ne visas šias institucijos renkami atstovai, netrukdo mums bendradarbiauti su įvairiomis svarbiausiamis įstaigomis ir institucijomis - komisija, E, parlamentu ir kitomis. Europos parlamentas po Lisabonos sutarties iš tikrųjų įgavo svarbesnį vaidmenį. Ir ponė Salavrankos, aš atsakiau jums į jūsų klausimą, tačiau baigdamas norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė Lisabonos sutartis atveria naujas perspektyvas. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu tos perspektyvos e, būtų labiau išnaudojamas, kai aš būsiu išrinktas antrą kartą. O dabar pradedame, prašau žodžio, procedūrą. Na. Dėkoju, ponė Demanduros. Sveikinu Jūs už tai, ką nuveikėte iki šiol. Džiaugiuosi tuo. Taip pat norėčiau o, pasidžiaugti tuo, kad jūs taip sėkmingai atsakėte į jūsų jums užduotus klausimus, jūsų atsakymai yra atviri, sąžiningi, taigi tuo tikrai reikia didžiuotis. Jūsų klausėme, ką Europos institucijos turėtų daryti, kad geriau tarnautų Europos piliečiams. Jūs įvardinote e, šešis e, aspektus, aš pakartosiu du iš jų. Pirma, piliečiai turi būti informuoti apie tai, kokių teisų turi. Ir antra, reikia padėti toms te, e, tas teisės įgyvendinti. Taip pat sakote, kad piliečiai turi gauti paaiškinimus jiems suprantama kalba. Tai yra nemažiau svarbu. Jūsų darbo dėka. tapo įmanoma skatinti vadinamąjį Europos idealą. Jūsų gyvenimo prašymas, jūsų atsakymai įkvepia pasitikėjimo. Dėkoju. Pasinaudodama progą norėčiau visiems komiteto kolegoms pasakyti, jog dirbant prie 2008 metų metinės ataskaitos, aš prie jūsų darbo tarsi ir priartėjau. Kartais buvo labai sunku išlikti nešališkai, tačiau teko, nes reikėjo vertinti kitą instituciją, su kuria mus sieja sutartiniai santykiai. Tačiau vis dėlto noriu nuoširdžiai pasidžiaugti tuo, ką padarėte. Ačiū. Pone Roti, dėkoju už malonius žodžius. Jūs tikrai labai e, daug e, pozityvių vertinimų išsakėte mano atžvilgiu. Aš net įraudau, tačiau noriu pasakyti, kad visi ombudsmenai turi kalbėti atvirai, sąžiningai. Tokia mano pareiga. Turiu kalbėti atvirai ir su jumis. Manau, kad bet kuris ombudsmenas turi sugebėti aiškiai piliečiam suprantamą kalbą išsakyti mintis. Tai reiškia, kad mano tarnybos turi kalbėti, atsakinėti piliečių klausimus paprastai ir aš padarysiu, pasistengsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso. Dėkoju toliau, ponė Paliedėlė. e, užklauso savo iniciatyva yra labai naudinga ombudsmeno turima priemonė, bet ją reikia naudotis labai atsargiai. Tais atvejais, kai kyla specifinė sisteminė problema institucijose arba kyla tikrai labai rimta problema, turinti įtakos tik vienam asmeniui, tai yra nemažiau svarbi užklausa. Aš bandžiau e, savo įgaliojimais vadovaudamasis atkreipti dėmesį į sisteminius nukrypimus, anomalijas, kad institucijos taptų efektyvesnės. Dėkoju, mums liko dvi minutės. Taigi suteiksiu žodį dar vienai komiteto nariai vieną minutę ir paskui suteiksime žodį atsakymų vieną minutę. Dėkoju, labai atsiprašau, kad nedalyvavau e, jūsų prisistatymę, tikrai nesupraskite to neteisingai, tačiau negaliu būti keliuose posėdžiuose vienu metu. Noriu pasidžiaugti tuo, kad keliate <clears throat> išmokų parlamentarams klausimą tikrai džiugu, kad kalbame su mumis tiesiogiai apie tai ir man tai yra labai labai pozityvus signalas. Du trumpi komentarai. Kalbate apie galimybę ne tik kalbėti su piliečiais jų kalba, pavyzdžiui, graikų, italų, bet ir jiems suprantama kalba. Tai yra ypatingai svarbu, nes piliečiams sunku suprasti skirtumus tarp institucijų, jų funkcionavimo subtilumus. Taigi tai yra tikrai labai asmenis dalykas, man skirta minutė baigėsi, tačiau aš te noriu paklausti, ar turite kažkokių planų dėl piliečių supratimo didinimo, kad piliečiai suprastų jiems pateikiamus atsakymus. Ir tikrai nereikėtų pražadėti piliečiams tuose atsakymuose daugiau, negu galime realistiškai padaryti. Ačiū. Ačiū. Aš esu dėkingas už komentarus ir ypač dėkoju už tuos komentarus dėl e, parlamentarų išmokų. O kai dėl jūsų klausimo, tai atsakysiu štai kaip. Geros administracijos privalumas yra jos atvirumas. Ir tas atvirumas suteikia didžiulės galimybės e, veikti proaktyviai. Aišku, turime suvokti, kad neturime viršyti savo įgaliojimų, tačiau aktyvumo, e, kūrybingumo, e, iniciatyvumo galimybių yra daugybė. Taigi dėkuoju, kad įspėjote e, ir kviečiate laikytis pusiausviros, kad nereikia būti per daug optimistiškiams ir kvėpti per didelės vilties piliečiams, tačiau aš bandau visada geriau pažadėti mažiau, o padaryti daugiau nei priešingai. Bet esu nuoširdžiai dėkingas Jums už Jūsų e, pasisakymą ir kvietimą su piliečiais kalbėti paprastai. Taip pritariu Jums, daug kas priklauso nuo to, kaip atsakymą formuluojame ir jeigu esame atsargus, e, objektyvus ir tuo, tar, tuo pat metu iniciatyvus, mes daug ko pasieksime. Ačiū. Nu. Ačiū, ponia Diamandūros. Tuo tarpu su jumis atsisveikiname ir dabar perėsime prie paskutinio mūsų kandidato. Ponas Monet. Please, Mrs. Mazzoni. Toliau pirmininkavimą toliau pirmininkavimą perims vicepirmininkė. Uh, we welcome Mr. Monet. Pone Monet, sveikinu Jūs. Ir dabar žodį iš karto Jums suteiksime, kad galėtumėte pasisakyti. Į jūsų pasisakymus skiriame 15 minučių.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 Ačiū, ponė pirmininkė, už man sutiktą galimybę prisistatyti jūsų komitete, pristatyti savo kandidatūrą. Tai man garbi ir labai malonus uh, užsiemimas. Aš savo prisistatymą parengiau keliomis kalbomis, trimis kalbomis. Ir stipriosios mano kaip kandidato vietos yra štai kokios. Aš e, ypač akcentuosiu novatoriškumą, kalbėdamas apie klasikinės teisės, apie piliečių teisų apsaugą. Paskui pristatysiu naujus iššūkius, su kuriais susidurime visuomenėje. Taigi, kalbant apie mano kandidatūrą, aš esu ombudsmenu. Ombudsmenas aš esu federalinės uh, federalinio ligmens ombudsmenas Belgijoje nuo 1997 2005 metų dirbau ombudsmenu, o šiuo metu dėstau Briugės koledže tarpininkavimą ir alternatyvius konfliktų sprendimo būdus. Kitas, manau, man pranašumas suteikiantis uh, aspektas yra tai, kad aš esu teisininkas ir aš verčiuosi teisininko praktiką, o tai Europos ombudsmenui yra tikrai svarbus dalykas. Ir būdamas ombudsmenu ir teisės specialistu visada laikiau teisę piliečiams tarnaujančią discipliną, o net virkščiai. Ir manau, kad ombudsmenais turėtų dirbti teisininkai, nes daugelį ES valstybių mm, įstatymė, ombudsmeno įstatymė arba konstitucijoje yra rašyta, kad, kad ombudsmenas privalo būti teisininkas. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie mano kandidatūrą. Aš esu susipažinęs su ES institucijomis ir agentūromis, esu dirbęs su daugeliu iš jų Briuselėje, Strasbūrė, Luksemburgė, Kopenhagoje taip pat ir už ES ribų dirb, bendradarbiaudame su kai kuriais generaliniais direktoratais. Esu par, paskelbęs straipsnių apie ES darbą ir ES darbo sritis. Dar vienas dalykas, aš kalbu penkiomis ES kalbomis. Ir aš suprantu dar dvi kalbas. Ir aš nuoširdžiai manau, kad kiekvienos tautos identiteto puoselėjimas ir kalbos, gimtosios kalbos puoselėjimas turėtų būti ES pagrindinis tikslas ir tai turėtų būti ES, tai turi būti Europos ombudsmeno institucijos darbo pagrindinis aspektas. Dar vienas dalykas. Mano kandidatūra yra Na, aš kaip kandidatas esu tinkamo amžiaus, esu beveik 50, tai reiškia, kad esu sukaupęs daug gyvenimo patirties ir esu taip pat atviras naujiems iššūkiams ir esu pasiryžęs priimti juos. Manau, kad aš esu tarpinė grandis tarp dviejų svarbių uh, Europos Sąjungos, uh, e, dar svarbių kartų Taigi, manau, kad Europos ombudsmenas vadina tikrai svarbu vaidmenį, siekdamas įvairių tikslų. Visų pirma, sustiprinti ES demokratišką kontrolę, tapti e, Europos piliečių gynėjų. iš tikrųjų ES svertų ir pusiausvėros sistema yra žymiai silpnesnė negu, negu nacionaliniuose lygmenių. Iš tikrųjų labai svarbu, e, kad Europos parlamentas yra demokratijos institutas. Jūs ir Europos parlamentas, tai žinote geriau negu aš, yra ta institucija, kuri yra labiausiai tvirtinta teisiškai. Tai jos teisėtumas yra labiausiai neabejotinas iš, iš visų institucijų. Ir per Europos parlamentą mes sulaukime daugybės e, demokratinių impulsų į kitas institucijas ir visus lygmenys. Uh, Dar kitas dalykas. E, yra trys esminiai principai, kurie e, Europos e, Sąjungos pareigūnų lygmenių yra svarbiausia. Visų pirma yra skaidrumas. Čia yra sutarties pirmajame pastraipsnėje yra parašyta. Turėtų būti nuosekliai įvestas skaidrumas visose institucijose ir agentūrose. Ir tai yra Europos ombudsmeno didžiausias prioritetas. Kitas principas yra atsakomybė. Būtent atsakomybė visų viešųjų institucijų, nes tik taip skaidrumas bus užtikrintas e, ir stipresnis ES lygių. Tai šio iš pat pradžių sakiau, šitas svertų ir stabdžių sistemos principas turi būti įgyvenintas europinių lygmių, ne tik vien atskiros valstybės lygių. Dar kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra aptarnavimo arba paslaugų kultūra. Šis principas turi būti svarbiausias aspektas. Kertinis asmuo ES administracijos ir kiekvienu atveju jis turi būti pabrėžiamas bei skatinamas ir grininamas. Europos ombudsmeno tikslas turėtų būti e, tas, kad jisai skatintų pagrindinių laisvių įgyvenimą ES. Pagrindinių teisų hartijoje yra nustatytos šios pagrindinės teisės, tai yra e, pagrindinės teisės laisvės, nediskriminavimas, e, pažeidžiamas grupės saugoti, neįgaliuosius, imigrantus. Tai yra tie aspektai, kur Europos ombudsmenas artimiausius penkerius metus ir turėsiu aktyviai darbuotis. Ketvirtas dalykas, tar... Europos ombudsmenas turėtų būti šaltinis iniciatyvų būtent skirtų atnaujinti Europos mm, institucijų veiklą ir jų paslaugas. Nuolatinės švietimo programos tam turi būti skirtamos, kad e, pareigūnai labiau kreiptų dėmesį į piliečius, kad e, gero, gero administravimo principai būtų įgyvendinami. Be to, turi būti įvykdyta visuomenės principų reforma, kad e, Europos institucijos e, darbuotųsi glaudžiai bendradarbiaudamas su piliečiais. Kitas dalykas tai, kad e, šita praraja tarp ES institucijų ir piliečių sumažėtų, kad jie, piliečiai, žinotų labiau, apie, daugiau apie Europos institucijas piliečiai ES taip galėtų priartėti prie institucijų ir galėtų su jomis susitaikyti. Tiesiog ES institucijų pareigūnai turėtų žinoti, kad jie yra ES tarsi vitrina, tarsi jos modelis. Ir jie atspindi ES piliečio akise. Todėl turėtų būti įmamasi institucijų, kad uh, ES teisynas būtų palankiau vertinamas piliečių tarpe. Toliau kalbėsiu angliškai. Kokius? Norėčiau išsakyti kai kurių pastebėjimų. Manau, kad svarbiausia mm, ombudsmeno tarnybos užduotis užtikrinti tinkamo administracijos elgesio stebėseną ne tik visų trijų svarbiausių institucijų, bet visų ES agentūrų ir tarnybų, atsižvelgiant į atitinkamą tuo klausimu priimtą sprendimą. Kitas tikslas - išplėtoti gero administracijos elgesio, pažangaus administracijos elgesio kodeksą. Norėčiau paraginti visas institucijas ir agentūras prisidėti prie tokio kodekso rengimo. Taip pat norėčiau siekti platesnio administracijos apibrėžimo administravimo apibrėžimo ir išplėsti teisų pažeidimo suvokimą, neapsiriboti vien prievolinėmis, e, tik, tai, tik tai prievolėmis ir užduotimis. Ir noriu ypač pažymėti jūsų komiteto vaidmenį, kuris tikrai pasiūlė kai kurių novatoriškų dalykų. Galiausiai Europos obudsmenas turės Europos ombudsmeno įstaiga turės stebėti, kaip bus įgyvendinama Europos pagrindinių teisių, har, pagrindinių teisių hartija. Kita e, veiklos, kita pasiūlymų sritis, sritis, kurioje, manau, reikalingi pasiūlymai. Tai e, skleisti informaciją apie Europos ombudsmeno įstaigą noriu pats pasitelkti skaičiais. Nuo 2003 iki 2008 skundų teikiamo ombudsmeno įstaigai skaičius išaugo 28 procentais. Kalbant apie e, skundų išaugimą vienam gyventojui, tai tas išaugimas buvo mažesnis nei vienas procentas. Ir, pavyzdžiui, netgi kai kurios ryties skundų skaičius sumažėjo 16 procentų, o tuo tarpu ombudsmeno įstaigos biudžetas išaugo 48 procentais. Tai reiškia, tai reiškia, kad mes turime daug, plat, daug intensyviau skleisti informaciją apie Europos ombudsmeno įstaigą ir aš rengiuosi tokią kampaniją vykdyti. Aš pasisakau už glaudesnius santykius su žiniasklaida, nes žiniasklaida užtikrina ryšį, užtikrina galimybę pasiekti žmonės. Aš renk, nu, manau, kad reikia renkti konferencijas ir seminarus, e, sukurti decentralizuotą Europos ombudsmeno delegatūros sistemą, tai nieko nekainuotų, nes tokie atstovai vir, veik, dirbtų Europos komisijos delegatūroje. Manau, kad reikia skleisti informaciją apie tai informaciniuose biuruose Europos parlamento ir Europos komisijos. Ir manau, kad svarbiausia yra informuoti piliečius apie teisę, jų turimą teisę kreiptis į ombudsmeną. Taigi, e, reikia skleisti informaciją apie ombudsmeną, bet tai reikia ir to, tokias pastangas turi lydėti ir gairės piliečiams, kaip geriausiai e, kreiptis į ombudsmano įstaigą. Todėl manau, kad reikia kurti elektroninę iš ankstinių užklausimų ombudsmenui sistemą. Reikėtų sumažinti mažinti nepriimamų skundų uh, skaičių. 85 procentai tokių skundų, tikiamų ombudsmenui, nėra priskirtini ombudsmeno kompetencijai, jo veiklos ryčiai. Informacija apie tai turi teikti visos institucijos, kad žmonės žinotų iš karto, į kokią tinkamą ir e, įgaliotą instituciją jie turi kreiptis. Toliau bendradarbiavimas. Tai yra labai svarbus dalykas. Bendradarbiavimas tarp Europos ombudsmeno bei Europos parlamento narių. Ar žinote, kad daugiau nei viena dešimtoji e, visų skundų, kurie pasiekė ombudsmeno įstaigą, buvo pateikti Europos parlamentarų. Europos parlamento nariai turi tokią, tokią galimybę. Ir daug, mažiau nei 10 viena dešimtoji visų skundų buvo patikta parlamento narių. Tai reiškia, kad e, čia dar galima, bet mm, čia yra erdvės veiklai. Bendradarbiavimas su jūsų komitetu yra nepriekaištingas, bet manau, kad reikia vengti jau, pas, jau nebedu, nebesiekti tų pačių tikslų, reikėtų bandyti kurti sinergiją, nagrinėjant įvairias sritis. Ombudsmeno bendradarbiavimas su kitais komitetais vyksta prižiūrint jūsų komitetui, o kalbant apie bendradarbiavimą su regionų nacionaliniomis ombudsmeno institucijomis, tai ne visada pasiteisina. Pavyzdžiui, 2008 metais tik aštuoni atvejai, aštuon, aštuonių atvejų svarstymas ku, susijusių su regiono ir nacionaliniais ombudsmenais buvo užbaigti. Reikia taip pat dirbti su žmogaus teisų komisijomis, kad būtų užtikrintas hartijos įgyvendinimas. Ir galiausiai reikia bendradarbiauti su Europos teisingumo e, teismu, kuomet iškyla nuolatinio administracijos netinkamo elgesio atveju, kuomet tas elgesys kartojasi. Ir ketvirta veiklos sritis, taip pat sritis, kurioje turiu pasiūlymų, yra susijusi su Europos ombudsmeno veiksmų tobulinimu, veiklos tobulinimu. Man atrodo, kad Europos ombudsmenas turi pasitelkti 226-228 straipsnius, kurie reglamentuoja, reglamentuoja komisijos darbą ir taip pat pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Taip pat galima remtis atitinkamais reglamentais. Ombudsmenas gali tai daryti. Mano galva, Europos ombudsmenas taip pat turėtų, tarnyba Europos ombudsmenas turėtų sut, sutrumpinti skundų nagrinėjimo laiką, nes dabar tai trunka daugiau nei 18 mėnesių, pusantrų metų. Vidutiniškai tas laikotarpis yra 13 mėnesių. Reikėtų parengti esminių pastabų e, gydą ir daryti didesnį spaudimą institucijoms, kuomet šios netinkamai elgesi. Ombudsmenas taip pat e, reikėtų turėtų, ombudsmenas turėtų pasitelkti paprastesnę skundų proce, nagrinėjimo procedūrą. Aš esu susipažinęs su tokiamis galimybėmis, nes aš tuo užsėmiau savo valstybėje. Yra daugybė alternatyvių būdų nagrinėti konfliktus, nei vienintelis klasikinis būdas. Ačiū, jeigu turi, turėsite klausimą, aš malais juos atsakysiu. Grazie. Eh, allora, Dėkoju. Dabar perikime prie diskusijų ir žodis teiksiu poniai Grūnį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Labadiena, ponė Monet, e, dėkoju už pranešimą. Jūs mums suteikėte daug informacijos, tačiau iš jos norėčiau e, suprasti, kokie yra jūsų prioritetai ateičiai, kokių e, tikslų imtumėtės įgyvendinti, jeigu būtumėte išrinktas? Ar keltinate keisti ombudsmeno statutą? Kaip ketinate siūlyti institucijoms pagerinti paslaugų teikimą piliečiams pagal sutarties sąlygas? Neaptariant dabartinių uh, ombudsmeno savybių ar darbo ypatumų norėčiau apskritai paklausti, kokius trūkumus išvelgėte dabartinėje ombudsmeno tarnybos sistemoje ir kokių rekomendacijų teiktumėte e, tiems trūkumams taisyti. Taip pat galbūt konkrečiai kažką galėtumėte pakalbėti apie bendradarbiavimą su komisija ir su peticijų komitetu parlamente. Kaip išvelgėte tokių santykių plėtrą? Ačiū, ponė Boštinaru. Pone Monetė, mūsų komitetas pažymėjo, kad 2008 metais 36 procentai visų skundų buvo susijusių su skaidrumo stoka, informacijos nepateikimu ar dokumentų nepateikimu. Kaip pagerinti tokią situaciją, kad padidintume e, piliečių pasitikėjimą? Koks būtų jūsų pasiūlymas? Ačiū. Labai ačiū. Pone Hankis. Labai ačiū. Pone Moneta. Norėčiau Jums užduoti keletą labai trumpų klausimų. Jie yra susiję su tuo, ką Jūs labai įtikinamai jau pasakėte. Jūs sakote, kad vienas iš Jūsų tikslų yra pagerinti įvaizdį, ombudsmeno ir apskritai ES įvaizdį. Juk čia esame tam, kad tarnautume piliečiams ir toks įvaizdis kol kas ne visada yra teigiamas. Taigi noriu paklausti, ką darysite, jog nebūtų išskiriami tokie madingi ar pateisinami pažeidinėjimai. Tai reiškia, reikia užtikrinti teisų lygiai vertiškumą, kad niekas nesijaustų, jog jų problemos yra mažiau reikšmingos palyginti su politinėmis ar kitokiamis problemomis. Na, o antrasis klausimas būtų toks minėjote naudingą dinamizmą, man tai priimtina. Ar pats jaučiatės pakankamai stiprus, kad galėtumėte užtikrinti tai, jog iš esmės analizuosite su korupcija susijusias problemas? Nors ši korupcija vyksta ir aukščiausiuose vyriausybių valdymo lygmenyse. Ir trečias klausimas - laisvė ir saugumas nors šie tikslai vienas kitam neprieštarauja, kartais jie yra paralelus ir kartais būna tokių peticijų, kuriuose skundžiamasi, kad kova su terorizmu ar teisėjas saugos veikla pažeidžia asmenų teisės. Aš asmeniškai manau, kad čia reikia būti labai atsargiems, nes darbas antiterorizmo e, ir teisės saugos rytise yra labai svarbus, tačiau reikia nepažeisti asmenų teisų. Manau, kad šis rytis yra labai jautri ir dažnai aptarinėjama. Ir ketvirtas klausimas. Po to, kai įsigalios e, Lisabonos sutartis, atsiras ir naujų peticijų formų, pavyzdžiui, per referendumus. Taigi klausiu, kokia yra jūsų nuomonė. Taip pat klausiu apie kolektyvų e, nacionalinių mažumų teisų pažeidinėjimą. Pavyzdžiui, Slovakijoje vengrai priklauso tam tikrai etniniai mažumai ir negali e, užsitikrinti visų teisų. Taigi, kokius sprendimus numatote šioje srityje? Ačiū. Labai ačiū. Pone Valiu. Labai ačiū. Pone Moreti. Pone Monet, dėkoju už pranešimą. Man jis pasirodė labai dinamiškas, įdomus. Buvo įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie Europos ombudsmeno vaidmenį. Na ir paprastas klausimas. Kaip jūsų vertinimu būtų galima paspartinti nusiskundimų nagrinėjimą? Jūs kalbėjote, kad šio tikslo reikia siekti, taigi būtų įdomu išgirsti kaip. Pone Harkin? Dėkoju, pirmininkė. Labą dieną, labas vakaras tiksliau, ponė Monet. Labai ačiū už tokį trumpą, bet labai detalų pranešimą, praktinio pobūdžio pranešimą. Keletas klausimų. Didžioji dalis susijusi su tam tikrų iškeltų klausimų pavyzdžiais. Pirmiausia, kalbate apie galimybę pereiti nuo klasikinio teisinio apsaugos mechanizmo prie garantijų ar naujų iššūkių mechanizmo. Ką tai reiškia? Antra, pateikėte įvairius argumentus, kalbate apie kontinentinės ir anglosaksų teisės skirtumą ir kalbate, kad reikia atsižvelgti į abi teisės formas. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai darysite? Kalbate, kad institucijos visada turi tarnauti piliečiams. Ar turite kažką konkrečiai omenyje, ar mato, manote, kad e, kažkokiu teisės aktu būtų galima prie to prisidėti ir kaip tai padaryti? Ketvirtas klausimas susijęs su prasta administracija ir norite plėsti administracijos e, teisės pažeidimų apibriežti, kaip ketinate tai padaryti. Ir paskutinis klausimas, kalbate apie sinergiją tarp Europos ombudsmeno tarnybos ir peticijų komiteto tyriant tos pačius pažeidimus. Galbūt turite omenyje kažkokią konkrečią bylą ar atvejį, jeigu tai prašyčiau pasidalinti tą informaciją su mumis. Labai ačiū. Pone Aukan, dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už e, pažadus, už tokią aktyvę poziciją. Sakote, kad gerinsite pažeidimų procedūros nagrinėjimo stebėseną. Kaip ketinate tai daryti? E, kaip gyvendinsite procedūras, kokių veiksmų ketinate imti šiuose sritise. Gal galėsite paaiškinti, kaip iš esmės ketinate stebėti komisijos sprendimus. Jūs minite tai, jog labai retai arba beveik niekada parlamentarai nepasinaudoja e, galimybę kreiptis Europos, parlam, Europos ombudsmeną. Gal galėtumėte paminėti atvejus, kada mes galėjome veikti efektyviau, kada galėjome kreiptis į ombudsmeną. Uh, jeigu tokių teisų turime. Tai yra tikrai įdomus pastebėjimas, jūs liktai mus kaltinate, taigi galbūt turite kažkokių konkrečių pastabų apie tuos atvejus, kai mums kažkas nepasisekė ar nepadarėme to, kas turėjo būti padaryta čia. Labai ačiū, ponas Salavranko. Dėkoju. Pone Monet, kalbate apie santyki, apie pusiausvirą tarp e, ombudsmeno ir peticijų komiteto darbo. Ar institucinė prasme manote, kad čia esame tam tikrų problemų ar įtampos, e, galbūt žiniasklaida kažką tai yra suradusi. Dėkoju. Ačiū žodis ponai monetė. Pone pirmininkė, užduota daug klaus, klausimų, pabandysiu ne vieno nepamiršti. Dėkoju, ponė Gronijai, už jūsų klausimą. Jūs klausėte koks būtų vienas prioritetas iš daugelio, kuriuos jums įvardinau. Aš manau, kad tai yra labai sunku, labai sunku išskirti vieną prioritetą, nes mūsų klausimų spektras yra tikrai labai platus. Atrodo, kad daugelis iš išdėstytų klausimų yra prioritetiniai. Jeigu išskirčiau vieną, uh, tai e, galbūt būtumėte tuo nepatenkinti. Aš manau, kad reikia atsižvelgti čia į pagrindinę ombudsmeno funkciją. Tai yra teisė priimti užklausas, apeliacijas ir skundus. Aš manau, kad e, būtent šios funkcijos tinkamas įgyvendinimas padėtų pagerinti mūsų įvaizdį. Daugelį valstybių kalbama apie a, pateiktų skundų skaičius, pamatysime, kad kartais tie skundai, kurie yra pateikiami, yra nenagrinėtini. E, taigi kartais netgi valstybės neturinčios nacionalinio ombudsmeno pateikia labai mažai skundų. Europinių lygių, aišku, e, bendras e, skaičius yra labai labai nemažas, nes piliečiai negali tiesiogiai kreiptis į bendrijos institucijas. Taigi galbūt, jeigu jūsų įgaliojimai bus suformuluoti per plačiai, skundų skaičius išauks iki milijonų. Tačiau kaip pateisinti ombudsmeno institucijos egzistavimą, kai bylų skaičius yra toks nedidelis. Ir čia tikrai išvelgiu daug problemų. Dažnai parlamentarai kritikuoja ombudsmeną. Galbūt jūsų požiūris į uh, Uh, ombudsmeno tarnyba yra labai supaprastintas. Galbūt manote, kad mūsų egzistavimas daug kainuoja. Ir galbūt veikla yra nepakankamai efektyvi, kad pateisintų tą skirtą biudžetą. Tačiau bent jau Belgijoje žmonės laikosi tokios pozicijos dėl įvairių priežasčių. Mes manome, kad reikėtų žmonės labiau šviesti apie tai, kad jie turi tokią apeliacijos ar skundo pateikimo teisę. Taigi apie tai piliečiams reikia kalbėti, siekiant užtikrinti, jog mums pateikiami klausimai ir skundai būtų mūsų kompetencijai priklausantis. nemanau, kad turime taisyti Europos ombudsmeno statutą. Prieš keturis metus aš dėl trijų asmenių priežasčių balsavau teigiamai. Padaryti du pakeitimai, kurie man labai rūpėjo, jie dabar atsirado ombudsmeno statute. Taigi e, norėčiau pasidžiaugti parlamento ir dabartinio ombudsmeno sėkme. E, taip pat e, šio statuto atitinkami straipsniai leido ombudsmenui pagal 1409 reglamento 9 straipsnį pateikti tam tikrą e, jautrę informaciją. Tai yra e, naudingi pakeitimai, leidžiantis numatyti tam tikras garantijas piliečiams. Na, tuo, tuo tarpu iš, e, apsaugant konfidencialią informaciją. Suprantama, jeigu prastu administravimu kaltinama institucija naudosis konfidencialumo principu kaip priedanga, tai tai nebus gerai, tačiau reikia laikytis neutralumo principo. Ir dar vienas pasiūlymas. Seku diskusijas parlamente šiuo klausimu. Parlamentas nusprendė panaikinus duomenų apsaugos pareigūno funkciją ne vienoje valstybėje, tą funkciją perduoti uh, Europos ombudsmenui. Manau, kad šioje srityje reikėtų didinti bendradarbiavimą tarp parlamento ir teisingumo teismo, kad būtų galima išnagrinėti uh, E, klausimus, kurie priklauso šių institucijų e, kompetencijai ir parlamentas e, teismo kompetencijai priklausančius klausimus turėtų perduoti kaip tik jam. Aišku, klausimų spektras yra labai platus. Taigi manau, kad ES piliečiai iš tikrųjų turėtų teisę savo skundus pateikti ne tik nacionaliniam, bet ir regioniniam vietos ombudsmenui. Tai būtų efektyviausia sistema. Manau, kad tokiu būdu galėtumėm pasiekti didesnio rezultatyvumo. Na, jeigu būčiau išrinktas į ombudsmeno postą, tai nuo pat pirmos dienos parlamentu uh, tarčiausi dėl tokių pakeitimų. Taip pat su savo tarnyba bandyčiau efektyviai pasiekti uh, kuo veiksmingesnio darbo. Esu suinteresuotas tuo, kad efektyviausiai dirbantis užimtų e, tiems asmenims tinkamiausius postus. Tokios programos negyvendintume, nesukūrę sinergijos, nebendradarbiaudami tarpusavyje institucijų, agentūrų lygmenių. Taigi aš manau, kad turime daryti viską, kad mums pasisektų, kad padėtume žmonėms, kad procesas judėtų į priekį. Kai užėmiau Belgijos ombudsmeno pareigas, buvau E, kaip prižiūrėtojas, o žmonėms tai nepatinka. Tačiau jeigu sugebate išaiškinti žmonėms, kad nežiū, nestebime visko absoliučiai, kuo jie užsiema, kad tiesiog bandome padėti, bandome stebėti tam tikrus atvejus, e, užtikrinti filosofiją e, tos programos įgyvendinimą, tai aš manau, kad tai nutiesia kelius į sėkmę ir aš manau, kad šiuo atveju vėlgi reikėtų siekti tokio bendradarbiavimo su peticijų komitete, komitetu. Apie tokį bendradarbiavimą aš pakalbėsiu vėliau, nes jau trys asmenys apie tai klausė ir nenoriu, e, kad susidarytų įspūdis, kad atsakau tik į vienos mens klausimus. Kai dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis jis yra gyvybiškai reikalingas. Pone Bustinau. In English correct? Yeah. Uh, Mr. Bostinaru, indeed, 36% of all the complaints concern. Teisingai uh, atsakymas teikti informaciją, uh, pateikti dokumentus. Tai yra daug pažeidimų. Tai iš tikrųjų šitas santykis yra daug didesnis, uh, jeigu lyginti su nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, kai konsumenai nagrinėja savo nacionalinėse šalyse tokius pažeidimus, tai yra žymiai per daug tokių pažeidimų. Ar tai kelia susirūpinimą? Akivaizdu. Tai yra aiškus signalas, kad e, ombudsmenas turėtų iš tikrųjų turėtų atkreipti dėmesį a, į tai, kad turėtų būti skatinamas skaidrumas. Ir nau, naujas, naujas sutartis a, ir reglamentas 1049 iš tikrųjų padeda jam tokiam darbe. Tai iš tikrųjų tai yra viena iš dviejų priemonių, kaip e, žmonės galėtų gauti informaciją, e, kurie, e, kurios jiems reikia. Tai arba kreiptis į teismą, arba kreiptis į Europos ombudsmeną. Tai yra svarbu iš tikrųjų ne tai, kad pilietis galės, gali kreiptis tokiais atvejais į Europos e, ombudsmeną, bet tai, kad jo teisė gauti informaciją yra gyvendinama. Taigi, kaip su, e, šitą, sukurti šitą didesnį skaidrumą, kaip sumažinti skundus dėl, dėl skaidrumo. Hmm. Aš manau, tam galėtų padėti bendradarbiavimas ir informacija. Tai yra institucijų bendradarbiavimas. Mums reikia nuolat sakyti, kaip svarbu yra užtikrinti skaidrumą. Nėra iš tikrųjų e, svarbiausias dalykas tas, kad e, pirmasis sutarties straipsnis pabrėžia, kad skaidrumas yra svarbiausias principas. iš tikrųjų man e, didžiulę nuostabą kelia šitą prarają tarp Europos institucijų ir piliečių, kad piliečiai nepasitikė institucijomis ir kad nežino, kaip jos veikia, kaip mes galime uh, pasiekti, kad pareigūnai atkreiptų didesnį dėmesį į piliečius ir atliktų tinkamai savo darbą bei skaidriai. Iš tikrųjų, mes turime atkreipti jų dėmesį tai, kaip tai yra svarbu. Čia uh, kito, labai svarbu e, e, e, parlamentui, komisijai, kitoms institucijoms įrodyti, kad skaidrumas yra labai svarbu, bet svarbiausia įrodyti piliečiams. Vienas dalykas yra, kad pareigūnai žinos, kad skaidrumas yra svarbiausia. Ir tai turi būti siekiama visais lygmenimis. Bet kokiu atveju turi būti pagerintas skaidrumas. Dar mums daug reikia nuveikti šioje srityje. Kitas e, dalykas yra bendradarbiavimas. Kaip jau sakiau, ponė Grinė, bendradarbiaujant e, tarp e, institucijų, aš kalbėjau su ponu Meštatu iš su tar, investicinių bankų Jūs žinote, kad e, Europos e, investicinis bankas ir Ombudsmenas e, pasirašė memorandumą supratimo. Ir Europos investicinis bankas supranta, kad skaidrumas yra svarbiausias dalykas ir jie vis dar ne iki galo įgyvenino šitą skaidrumo principą some legal constraints or binding rules. Kai, kur, kai, kurios, e, kai kurie apribojimai arba sankcijos ar yra numatytos e, institucijų? Ar jos galėtų padėti tokiu atveju? A, aš e, atsakysiu į panios Hankės klausimą. Jūs patikite įvairius klausimus dėl įvaizdžio pagerinimo. Ne ombudsmeno įvaizdį mes turim gerinti. Aš e, nenorėčiau daugiausia pabrėžti ombudsmeno instituciją, kad jinai būtų labiau žinoma, bet aš norėčiau pabrėžti e, piliečio teisę kreiptis į ombudsmeną. Tai yra svarbiausia, kad jisai žinotų, kad yra tokia ombudsmeno institucija ir ką jinai gali. Jūs uždavėte man įdomų klausimą. Įdomu, įdomu tai reiškia svarbu kaip, kaip užtikrinti teisų lygis teisiškumą. Tai būtent yra ombudsmeno veikla, jo darbas. Užtikrinti, kad teisų būtų paisoma, laikomasi tiek kokybės požiūriu, tiek kitais. Aš norėčiau netgi nueiti toliau. Aš esu teisininkas. Aš e, daug rašiau apie lygiateisiškumo koncepciją. Tai iš tikrųjų e, e, Konėje teisėje ir anglosaksų teisėje tai yra skirtingos savokos. Tai yra lygiateisiškumas ir solidarumas. To mes turime siekti. Ir čia mes turime bendradarbiauti su nacionaliniais ambusmenais ir jie turi to paties siekti. Nes iš tikrųjų manau, kad vieš, viešame administravime mes negalime atlikti užduoties, jeigu mes neužtikrinsime lygiateisiškumo ir lygybės. Aš čia nenorėčiau plėtoti lygitiškumo sampratos. Tačiau manau, kad iš tikrųjų lygitiškumas tai yra svarbiausias dalykas viešajame administravime, kur e, ombudsmenas galėtų atlikti svarbų vaidmenį, kad administracija tai ir suprastų. Tiesa, aš iki šiol nekalbėjau apie kovą su, su korupcija. Tai e, taip pat e, ombudsmeno kompetencijoje. Taip, Olaf, pavyzdžiui, kitos institucijos užsijima šio klausimo. Aš grįžtu dabar prie ponios Grinį klausimo. Aš labai džiaugiuosi, kad naujasis ombudsmeno statutas suteikia jam teisę pranešti apie pareigūną kompetentingą instituciją, jeigu aiškiai įrodyta, kad e, pareigūnas įsivėlęs į korupciją kad jis yra korumpuotas. Dar vienas dalykas - ES įvaizdis. Buvo tikrai pažeistas, jisai tapo blogesnis dėl korupcijos atveju. Jeigu įvyktų kažkoks e, korupcijos skandalas, tai apie informaciją pasklistų labai plati, plačiai ir pasitikėjimas ES sumažėtų. Todėl mes turime būti labai būdrus ir kovoti su korupcija. Bet čia vėlgi. Siekti kontroliuoti, siekis kontroliuoti korupciją arba kovoti su ją iš tikrųjų atsiranda posteriori, a posteriori, tai reiškia jau po įvykusio fakto. Mes turime iš tikrųjų elgtis atvirkščiai, kovoti su korupcija prevenciškai. Taigi, laisvė ir saugumas ir su jais susiję klausimai. Aš pritariu jūsų nuomonėj, kad jie ne visada suderinami. Šie principai. ir iš tiesų e, kai kada pareigūnai ir institucijos suteikia vieni kitoms per daug teisių. Ir laisvė ir saugumas taip pat turėtų būti ombudsmeno akiratyje. Jis irgi turėtų imtis veiklos šioje srityje, kad būtų užtikrinama teisė, e, e, teisingumas, laisvė Ir ateinančiais šimtmečiais iš tikrųjų išliks šita problema. Aš manau, kad Europos lygių mes sukūrėme instituciją, kuri atkreipia policijos formuotojų dėmesį į tai, kad kyla pavojus kartais saugumui ir teisingumui. Jūs kalbėjote apie e, mažumų teisų pažeidimus. Suprantu, kad jūs, e, jums labai rūpi šis klausimas. Aš žinau, e, mažumų teisės taip, taip pat yra keliamas Belgijoje. Čia mes turime labai daug mažumų. Tris mažumas. Aš žinau labai daug apie mažumas. Aš tiesiog esu įsipareigojęs spręsti nuolat spręsti šį klausimą. Šiau devynerius metus labai stengiuosi užtikrinti, kad mažumų teisės būtų gerbiamas. Tačiau e, yra ir visokios mažumas, pavyzdžiui, lyties požiūrių, rasės, kalbos požiūrių, neįgalumo požiūrių. Ir prieš devynerius metus aš jau pradėjau nagrinėti šį klausimą. Ir Europos lygių, jeigu man suteiksite galimybę, ir toliau spręsiu šį klausimą. Manet mes turime paspartinti savo darbą, nes nespėsime. Taigi, apie tai, kaip paspartinti skundų nagrinėjimo procesą. Džiugiuosi, kad uždavėte man tokį, klau, tokį klausimą, kad nesusidarytų įspūdis, jog aš tik tai bandau uh, kalb, na, kalbėti apie gražius dalykus, visiškai nesuvokdamas, kaip įgyvendinti juos. Jau sakiau, kad kai kas patobulinta. Sieksime 12 mėnesių trukmės. Tai yra, kad nagrinėjimas vyktų metus, vidutiniškai dabar jis trunka 13 mėnesių. Manau, kad tas laikotarpis turėtų būti 12 mėnesių. Taip ir numatyta pavyzdžiui, Europos komisijoje, kuomet jie rem, nagrinėja pažeidimą pagal 226 arba 228 straipsnį. Kaip to pasiekti? Na, aš tą minėjau. Galime to pasiekti vis aktyviau išnaudojant konsensusų pagristus sprendimus ir sprendimų paspartinimo procedūrą. Aš esu tai daręs, pritaikęs tai Belgijoje. Pavyzdžiui, paprašiau lankščiau nagrinėjant skundą laimi laiko. Laiko, kurį pats ombudsmenas ir jo darbuotojai gali skirti kitų klausimų nagrinėjimui, kitų skundų nagrinėjimui. Taigi, lengvesnis paprastesnis skundų nagrinėjimas yra irgi išeitis. Esu taip daręs, dirbdamas savo šalyje ir manau, kad tai tą patį galima pritaikyti Europos mastu. Pone Harkin. Pone Aukin, aš atsakysiu jums tuoj, bet aš turiu omeny pono Hakin klausimus. Uždavėte keletą klausimų, nesu tikras, kad supratau pirmąjį klausimą apie klasikinės teisės ir e, naujus iššūkius, todėl perėsiu iškart prie antrojo. Europa Europoje egzistuoja dvi pagrindinės teisės sistemos - paprotinės teisės ir anglosaksų teisės. Arba kitaip pasakius, anglosaksų teisės ir kontinentinės teisės sistemos. Manau, kad jos puikiai viena kitą papildo. Ką tik, kaip ką tik sakiau, poniai Hankis. Ats, na, Čia nenorėčiau pasinaud... įvesti belgiško tokio elemento ir palyginti tas sistemas, bet noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, politikos kuriejus ir netgi akademikus buvo sunku įtikinti, kad kai kurie principai galėtų būti labai naudingi. Aš kalbu apie mūsų šalį, aš siūliu įvesti kai kuriuos uh, pasiskolinti iš, iš kitos teisės sistemos kai kurios principus. Taigi manau, kad papildomumas yra labai geras dalykas. Ir manau, kad turėtume suteikti daugiau erdvės abiejų sistemų elementams, nagrinėjant skundus ir konflik, sprendžiant konfliktus. Europoje jau e, yra trijų kartų ombudsmenų patirtis - 80-mečio, taip pat Skandinavijos šalių, šalių ombudsmenų darbas. Mm, taip pat e, ombudsmeno įstaiga įsikūrusi tuose Europos šalise, kur žlugo diktatūros, bei ombudsmeno įstaigos atsiradusios po Berlyno sienos žlugimo. Ir visos visų tų įstaigų patirtis yra labai naudinga, nes jų patirtis papildo viena kitą. Ir kaip jau sakiau, Europoje sugyvena dvi didelės teisės sistemos ir jos papildo viena kitą ir tai yra labai geras principas. Kaip aš apibrėžčiau administraciją? Kaip ponas Sodemanas, pirmasis ombudsmenas um, siūlė berods 97 metais parlamentui teikė nepiknaudžiavimo valdžia apibrėžimą. Jis nurodė, kad tai yra uh, saistomos galios taisyklės ar principo pažeidimas. Tai, tai buvo prieš, jau prieš kurį laiką ir tuomet aš jam rašiau ir sakiau, kad tas e, piknaudžiavimas valdžia turėtų apimti ir net nesaistančio, neprivalomo e, principo ar taisyklės pažeidimą. Nes pagal tą pirmąjį apibrėžimą tai yra tiesiog neteisėti veiksmai, o netinkamas valdymas, piknaudžiavimas valdžia nėra visais atvejais neteisėti veiksmai. Dabar pabandysiu atsakyti klausimą, kuris buvo užduotas apie bendradarbiavimą su peticijų komitetu ir Europos ombudsmeno įstaiga. Noriu pasakyti labai aiškiai. Aš domėjausi, aš seku parlamento E, istoriją, raidą nuo pat jo atsiradimo. Ir noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, bendradarbiavimas tarp dabartinio ombudsmeno ir jūsų komiteto yra tikrai nepriekaištingas ir jis visą laiką gerėja. Aš nenoriu nieko kritikuoti ar kam nors priekaištauti, bet kaip jau sakiau, tas bendradarbiavimas tikrai geresnis nei kai kuriuose valstybėse. Tai yra pavyzdys, kuriuo galėtų sekti Europos peticijų, kai kurie komitetai. Ir ponia Paliedėlė lygiai tą patį sakė. Klausimais, kuri, kur, kuriais duomėsi ir ombudsmenas ir peticijų komitetas, būtų galima bendradarbiauti daugiau, kad nesidubliuotų pastangos. Ir manau, kad mes rastume vis daugiau klausimų, uh, skundų ir sričių, kuriuose peticijų, kompetet, peticijų komitetas kompetitingas kaip kolektyvinė institucija. Ir mes turėtumėme daugiau keistis informaciją, kai pastebime, kad na, nagrinėjame tuos pačius klausimus. Mrs. Auken, sorry. Mrs. Auken. Pone Auken. Jūs uždavėte tikrai svarbų klausimą. Teisinių požiūrių labai svarbų klausimą. Europos ombudsmenas turi teisę vertinti tai, kaip komisija pritaikė 226 ir 228 straipsnius. kaip jau sakiau, net, jis turi teisę vertinti ne tik pačią procedūrą, bet ir esmę turinį ir gali pareikšti, kad buvo kažkaip netinkamai pritaikyta ta procedūra arba kad komisija ne iki galo išnaudojo savo galės. Aš nesakau, kad ombudsmenas turėtų griebtis kontrolės ir aiškintis, ar komisija naudojasi to, tomis esminėmis komisijai sutiktomis galiomis pagal mano minėtus straps, straipsnius. Tuose straipsniuose yra aiškiai nurodyta, kad Europos komisijai suteikiama e, teisė veikti savo nuožiūrą ir nuspręsti, ar naudotis, ar pritaikyti tuos straipsnius, ar ne. Ši teisė veikti savo nuožiūrą buvo kritikuota, bet jai pritarė Europos teisingumo teismas. Taigi, kalbame ne apie tai, kad savo veiksmais reikėtų kelti pavojų. Ombudsmenas jau dirba būtent taip. Ir jeigu perskaitysite ombudsmeno ataskaitas, metinės ataskas, pamatysite, kad jis ir esminiais klausimais jisai nagrinėja, kaip įgyventinamas 226 straipsnis. Ir tai yra tikrai paprasta. Pavyzdžiui, ombudsmenas gali pareikšti, komi kad komisija nepakankamai pagristai naudojosi galiomis pagal tuos straipsnius, ar nesinaudojo tomis galiomis. Man tai labai aišku, tai yra veik, protingai pagristos veiklos principas. Institucija kuri įstatymu yra įgaliota imtis kažkokių veiksmų savo nuožiūrą, negali tai daryti kažkaip tai e, savavališkai, negali to daryti, jeigu jos veiksmai pro, nebus protingai pagristi. Tas pats principas galioja ir tarp vairioms tarptautinėms institucijoms. Jeigu kažkokiai struktūrai suteiktos galios, e, tai ji bet kokiu atveju tas galės turi naudoti remdamasi e, protingo pagristumo principu. Ir būtent tokiu pagrindu ombudsmenas gali nagrinėti, analizuoti, ar komisija tinkamai pritaikė galės, jei numatytas 226 straipsnėje. Ar ji nepasinaudojo, pavyzdžiui, tomis galiomis, jų nepanaudojo, ar, ar jomis piknaudžiavo. Gone, to... Ponas Salavrakos, kuris išėjo, bet aš atsakysiu jo klausimą. Atrodo, kad jau ir atsakiau į jį, pareikšdamas, kad mano galva nėra jokių įtampų tarp jūsų komiteto ir Europos ombudsmeno įstaigos. Ir, ir nežinau apie tokius atvejus per 14 metų. E, veiklos laikotarpį. Tikiuosi, kad tas glaudus bendradarbiavimas bus plėtojamas ir toliau. Ačiū. Tuomet perėsime prie, prašau, žodžio procedūros, nes tik tai vienas e, norintis pasisakyti, ponas Hapin. Vienai minutiai. E, Ačiū, parmininkė, aš trumpai pasakysiu, kai aš pasiklausiau pono pono kandidato, tai iš tikrųjų man susidaro įspūdis, kad jisai labai puikiai kalba olandiškai. Jisai tarsi nusprendė imtis į, į, įvairių reformų. Nes e, institucijos, jeigu, jeigu mes žvelgtume, kurios yra Bruselėje, jos atrodo tarsi izoliuotos, jos e, tarsi savo tvirtovėje yra Bruselėje ir nėra jokio praktiško ryšio su, su piliečiais. Aš norėjau kreiptis, pavyzdžiui, į e, Europos ambudsmeną, tačiau teisės tarnyba Europos parlamento pasakė, kad nėra, nėra, tokios, e, nėra tokio pagrindo. Todėl aš galiu pas, galėčiau pasakyti, kad e, stipriose institucijose iš tikrųjų kažkokią reformą sunku pasiekti. Ir kaip jūs manote, kai, ko galėtų imtis Europos ombudsmenas, kad piliečiai daugiau sužinotų apie jį, žinotų, į ką kreiptis. Kaip jūs norėtumėte per žiniasklaidos priemonę suteikti informaciją apie Europos ombudsmeną piliečiams, kad jie sudarytų geresnį įvaizdį. Jeigu jūs turite tokį atsa atsakymą, tai iš tikrųjų aš palinkėčiau daug tikrai laimės, nes jūs kaip Obama siekite reformų. Nu, nuo viso prima. Ja. Jahu paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė šitas klausimas e, e, susijęs su anksčiau kalbėjusiu žmogus klausimu. Aš manau, kad tai savaime e, įvyktų toks dalykas. Jeigu kalbame aplinkui, kad Europos ombudsmenas gali nuveikti labai daug, kad jisai padės jums, kad jisai galės kreiptis į kitas institucijas, tada į jį bus įkreipiamas, į piliečiai pajus pasitikėjimą jo. Kodėlgi tada jisai manis, aš kreipsiuosi į teismą arba aplinkiniais keliais kažką manis išspręsti, jeigu aš galiu kreiptis į Europos ombudsmeną. Ir tai norėčiau pabrėžti. Svarbiausia, kad e, ombudsmenas būtų rimtai vertinamas ir kad e, piliečio pateiktas skundas nebūtų nagrinėjamas per ilgai. E, žinoma, teisingai, nes paskui, e, kai pas pilies gali užmiršti savo, savo skundą. Taigi, e, Aš dabar norėjau paklausti, ką jūs norėtumėte teisinių pagrindų pakeisti ir koks vaidmuo būtų parlamento. Mes iš tikrųjų užim, kovojame toj pačioj barikodo pusėje. Mes norime, kad peticijos būtų nagrinėjamos greitai ir tikslingai, nes tai yra svarbiausias dalykas, kai kalbame apie e, piliečių teisės, nes jie turi teisę gauti atsakymą ir per tam tikrą laiką gauti tą atsakymą. Klausimas yra toks, kągi reikėtų pakeisti Ačiū. Dėkoju už klausimus. Galbūt mano programa ir atrodo per daug ambicinga. Ir dato. Jūs mane sulyginat su Obama. Aš žinau, jūs ir pats pasakėte, kad aš jau ilgus metus profesionaliai dirbu su Europos institucijomis ir aš žinau, kokios yra stiprios tos institucijos, kai kalbama apie tai, kaip, kaip sunaikinti reformas, kaip pakirstėti iš pašaknų. Tai tiesa. Europos lygių, žinoma, institucijų arba pareigūnų, kurie nebūtinai nori kažkokių pokyčių ar reformų, tai yra tiesa. Tačiau toks yra gyvenimas. Ir tai veikia šitos institucijos. Ir atskirų valstybių lygmenių. Tai vyksta kiekvieną dieną. Ombudsmenas, nacionalinis ombudsmenas turi nuolat kovoti su institucijomis, turi nuolat raginti, užtikrinti skaidrumą. Ir taip trunka ilgus metus. Žinoma, tos reformos neįvykdomas per vieną naktį. Aš išmokau būti kukliu tokiais atvejais, tačiau labai atkakliu. Tai yra vienintelis būdas, kaip vidutiniu laikotarpiu pasiekti šitą tikslą. Taigi, kaip jau sakiau, per vieną naktį mes reformą nevykdysime. Tačiau galima vykdyti jas per ilgesnį laiką. Jūs taip pat uždavėt antrą klausimą. Kaip E, aš galėčiau e, savo ir savo bendradarbių darbą paversti veiksmingesniu ir kaip tarpininkas geriau galėčiau veikti. Tada aš galėčiau kreiptis į ombudsmenus kitose šalyse - Austrijoje, Vokietijoje, Niderlanduose. Ir e, tiesiog paprašyti arba pasikonsultuoti su jais, kaip jie galėtų žiniasklaidą išplatinti informaciją apie mūsų visų darbą. Aš manau, kad tokios e, televizijos laidos, pavyzdžiui, arba specialus e, straipsniai arba transliacijos galėtų pateikti informaciją apie mūsų darbą. Pane Arai, aš turiu 30 sekundžių tik atsakyti jūsų klausimą. Atsiprašau. Aš visiškai sutinku su jumis. E, galiu jums pritarti. mit Fehler. Aš e, žinau, kad e, ombudsmenai ir Niderlanduose, ir mano tėvynėje daro klaidas. Niekas nėra tobulas. Todėl aš pasakiau, kad reikia bendradarbiauti kad e, būtų įvykdomas geresnis, geresnis e, bendradarbiavimas su institucijomis, su piliečiais, kad mes galėtume geriau suprasti vieni kitus. Svarbu, kad e, piliečiai kreiptųsi į ombudsmeną tik tokiais atvejais, kai, kai, tai galėtų, kai tos klausimus galėtų išspręsti ombudsmenas, e, kad nesikreiptų su tais skundais, kurie nepriklauso ombudsmeno kompetencijai. Man svarbiausia, kad būtų kuo daugiau informacijos. Ačiū, ponė Manet. E, tuo ir baigsime šį klausimą. Dėkoju. Mums liko keletas minučių darbo apibendrinti. Kaip žinote, ne šio komitento funkcija ar atsakomybė vertinti kandidatus Taigi po šio maratono dabar parlamento pirmininkui išsiųsime klausimo rezultatus, re, e, tai yra klausimo protokolą, kur bus atspindėti visi komentarai trijų kandidatų klausimų metu. Jeigu daugiau komentarų ar pasiūlymų neturite, norėčiau baigti posėdį ir, kaip sakiau, pažadėjau.